Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, pradėkime mūsų darbą. Several... Visų pirma, norėčiau perskaityti keletą pranešimų. Komitetas surenks savo posėdį Luksemburgė gruodžio 3. Turėsime galimybę susitikti ir su audito rūmų ir teisingumo teismo atstovais. E, sekretariatas jums suteiks visą susijusią informaciją atėjus laikui. Norėčiau pranešti štai kokius pas, asmenų paskirimus. Ponas Zviefka iš APP paskiriamas pranešėjų dėl Jano Jakovčič parlamentinio imuniteto panaikinimo. Žan-Marie Kavada, Alde frakcija, skiriamas darbo grupės koordinatoriumi dėl uh, E, autorių teisių ir intelektinės nusavybės teisų apsaugos reformos. Heidi Hautala iš Žaliųjų e, skiriama pranešėja dėl ES administracinės teisės. Socialdemokratų frakcijos nar, narys taps refit e, programos būklės įvertinimo pranešėjų. Aš pats renksiu pranešimą dėl e, pastangų užtikrinti sustiprintą intelektinės nusavybės teisių apsaugą. Višnyrozie iš socialdemokratų renks pranešimą dėl geografinių nuorodų uh, apsaugos e, e, ne žemės ūkio produktams. Julija Red iš Žaliųjų renks pranešimą dėl 2000, direktyvos 2001-29 dėl kai kurių uh, autorių teisių uh, ir informacijos visuomenės aspektų uh, suderinimo. EKF frakcijos atstovas rengs metinę ataskaitą 2012 metų bei 2013 metų dėl subsidiarumo ir proporcingumo. GUE frakcijos atstovas bus pranešėjų dėl 30-osios ir 31-osios metinės ataskaitos dėl ES teisės įgyvendinimo stebėsenos 2012-2013 apimant ir e, griežto taupimo priemonių poveikį įgyventinant ES pirminę teisę. Vicepirmininkas Timmermans, komisijos vicepirmininkas Timmermans bus pakviestas į artimiausią mūsų komiteto posėdį. Jūri komitetas dalyvaus druo ir inta rengiamėme klausime 2015 metais dėl žmogaus teisų ir technologijų skaitmeninės stebėsenos ir e, įvairių susijusių sistemų poveikio. Nariai yra raginami dalyvauti teisėjų mokymo konferencijos atidarime, kuri vyks Europos parlamente gruodžio 11 dieną tą e, konferenciją globoja Jūri ir Libe komitetai. Komiteto pirmininkas renks e, raštą konstitucinių reikalų komitetui, prašydamas paaiškinti žodį skrūtinį, e, kuris yra minimas darbo tvarkos taisyklių priedo 16 straipsnėje. Tokie būtų pirmininko pranešimai ir dabar periname prie 41 darbo tvarkės punkto dėl tarybos reglamento e, dėl nemokumo procedūros, dėl bankroto procedūros pakeitimo. Ir iš karto suteikiu žodį ponui Zviefkai, kolegos. Vakar E, negocjacyjną pomiędzy Parlamentem Europejskim. Vakar kalbėjome apie tarybos, parlamento ir komisijos kartu vykdomą procedūrą dėl e, bankroto reglamento. Norėčiau trumpai priminti kolegoms, kad diskusijos dėl šio reglamento prasidėjo praeitoje kadencijoje. Ponas Klausas Haneliai nebuvo pranešėjų šią temą. Man teko garbi pratesti jo pradėtą darbą. Tekstas, kurį parengė Europos parlamentas bei Europos taryba, labai susiję, labai panašus, tačiau yra nemažai klausimų, dėl kurių mūsų nuomonės išsiskiria ir todėl turime mm, pradėti antrąjį svarstymo etapą ir vakar e, įvyko dėrybos e, tuo klausimu. Mes akcentavome, kad taryba turėtų pakeisti savo, koreguoti savo poziciją atsižvelgdama į parlamento poziciją. Visų pirma, dėl trečiojo straipsnio jurisdikcijos. Visada siekiame atsižvelgti į šį aspektą. Ir taip pat siekiame apriboti, sumažini paskatas, ieškoti savo palankiausio teismo, kuris būtų palankus bylos šalims dėl vietoje galiojančių taisyklių arba kitų aspektų. Taip vadinamas, tai taip vadinamas palankiausios savo teismo ieškojimas. Mes savo tikslo pasiekėme ir dabar patvirtintas pasiūlymo tekstas atitinka mūsų prioritetus. Taip pat e, konstatuojamosios dalies 12 punktas, jo E įtrauka kalba apie tą patį dalyką ir jis e, suderintas su trečiuoju straipsniu. E, Kita tema palesta, aptarta dėrybose susijusiu su Europos parlamento pasiūlymu, kurį išdėstė, kurį suformulavo ponas Koferati. Mes norime užtikrinti ypatingą darbuotojų apsaugą e, vykdant bankroto procedūrą. Nuostatos šiuo klausimu nebuvo originalioje pasiūlymo versijoje. Ir sutarėme, kad po gana sudėtingų dėrybų su taryba vakar mums pavyko šią poziciją patvirtinti. Todėl galime konstatuoti, kad dabar įvykus šioms dėryboms parlamentas pasiekė visų savo tikslų ir mes tikrai tuo džiaugiamės. Būtent todėl norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, ypač ponui Koferati ir taip pat ponui Marinijų Pintų, kurie abu dalyvavo parengiamajame darbe bei trilogo dėrybose. Ačiū Jums už Jūsų ypatingą indėlį į mūsų darbą. Taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad pirmininkaujant į Italiją labai teigiamai e, vertina šį pasiūlymą ir ji įtikino valstybės narės pritarti Europos parlamento pasiūlytam tekstui, ir tai nebuvo lengva užduotis. Vakar pasibaigus e, trišaliam tri dialogui situacija yra tokia. Tikimės, kad taryba mums e, parengs konsoliduotą teksto versiją iki lapkričio 17-osios, kad sausio antrąją per kitą mūsų komiteto posėdį galėtume patvirtinti mm, komitete galutinį tekstą. Taryba taip pat pritars šiam pasiūlymui gruodžio mėnesį ir paskui galėsime teikti plenariniam posėdžiui šį tekstą kitų metų pradžioje. Noriu padėkoti visiems už darbą, indėlį į tai, kad šis sudėtingas klausimas būtų uh, užbaigtas varstyti. Pirmininkas, ačiū. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Bruno Pauli, pasakyti tą pačią temą Italijos pirmininkančios taryboje vardu. Pirmininkė, ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti ir pridurti savo pastabas Man taip pat džiugu informuoti, kad mes, mums pavyko pasiekti susitarimo. Tai nebuvo iš karto aišku, kaip ponas Svifka ir minėjo. Tai yra tikrai ne, sudėtingas reglamentas, kuris svarbus įmonių ateities ekonominiai veiklai Europoje, ypač atsižvelgiant į krizę, kuri tebesitėse Taigi tai svarbus momentas. apsprendžiant, kada taikoma bankroto procedūra. Kalbame ne apie, ne apie įmonių likvidavimo procedūrą, bet bandome suteikti verslininkams antrą šansą tiems, kurie atsidūrė tokioje situacijoje. Taigi tai tikrai labai pozityvi žinia. Darybos nebuvo lengvos, nes tekstas yra tikrai labai sudėtingas. Ir skiriame nemažai laiko, daug, daug dienų ir, ir, ir naktų siekdami suartinti dėrybų šalių pozicijas. Ir kai yra, kai, kai šalis dirba siekdamos tikslo ir deda daug pastangų, tai tuos pastangos vainikuojasi sėkme ir tai yra institucijų bendradarbiavimo sėkmės istorija. Ponas Svevka viską pri, jau pristatė. Nebuvo lengva įtikinti tarybą pritarti kai kuriems parlamento prašymams, bet, kaip jau sakiau, dirbant atsako, suvokant savo atsakomybę, pavyko susitarti. Taryba sutiko pakeisti tekstą, kad atsižvelgtų į Europos parlamento pageidavimus. Mes tuo tikrai labai džiaugiamės ir noriu viešai padėkoti parlamentui, pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie atsižvelgė į į visiems opius klausimus ir taip pat padėkoti jiems už jų pademonstruotą atsidavimą ir padėkoti komisijai už labai profesionalią pagalbą ir kaip ponas Svifka minėjo, esame pasirengę, nes savo posėdėje numatytame gruodžio 14 taryba turėtų patvirtinti šią poziciją. Džiaugiuosi optimistiškai pranešėjo, optimistiškai pranešėjo žodžiais ir tikiuosi pozityvių rezultatų. Ačiū. So, uh, very... Dėkoju ponui Cvefkai, e, pirmininkaujančiai valstybei, už pozityves naujienas ir galime baigti diskusiją šio klausimu, pereiti prie 11 klausimo, keitimasis nuomonėmis dėl įmonių valdymo Ir čia žodis ponui Koferati. Ačiū, pirmininkė. Vienas dalykas dėl 11 klausimo. Norėčiau paskaityti deklaraciją, kurią e, patikė ponia Cecilija Vikstrom. Ji mane paprašė paskaityti ją kaip e, įžangą aptariant šį klausimą. Ar galima tai padaryti? Pirmiausia, galbūt suteikime žodį pranešėjui, po to galėsite paskaityti e, deklaraciją. Pirmiausia, ponas Koferatė. Ačiū, pirmininkė. Šiandien kalbame apie klausimą, kurį komitetas analizuoja kartu su direktyva dėl akcininkų teisių ir kiek tai susiję su įmonių valdymu. Noriu kolegoms pasakyti, e, tiek kolegoms, tiek tarybai ir e, komisijai, kad tai yra labai svarbus klausimas, ypač turint galvoje mūsų ekonomikos ateitį ir kalbėtume apie prekes, paslaugų teikimą visoje Europos Sąjungoje. E, dabartinėje situacijoje, manau, komisija visą tai vertina gana minim, minimaliai, nes įmonių valdymas yra labai svarbus, o jie e, susikoncentravo ties akcininkais. Manau, kad tai yra ribotas požiūris ir mano nuomonė reikėtų šios apribojimus e, peržengti. Nes kalbant apie įmonių valdymą, tai reikia galvoti ne tik apie akcininkus. Na, taip pat manau, kad reikia įmonės stimuluoti, stimuliuoti. Na, tai komisija ir siekia padaryti. E, e, tam, kad įmonės galėtų judėti priekį ir klestėti nes e, ko gero situacija labai greitai nepagerės, e, reikia e, rūpintis ir akcininkai, aišku, yra ir socialinės įmonės atsakomybės klausimai, įmonės, aišku, užsima veikla, kuri generuoja pajamas, tačiau tai turi poveikį taip pat ir visai aplinkai, artimiausiai jų aplinkai ir visai Europos Sąjungai, akcininkai e, dirbantis įmonėse taip pat turi susilaukti tinkamo dėmesio, ypač kai kalbame apie e, dirbančiuosius. Turbūt reikia turėti galvoje, kad subjektai, ne, turėti, nepamiršti subjektų, kurie atstovauja įmonius, darbininkus įmonėse, Žinau, kad kai kuriuose šalise yra įvairių priežiūros tarybų bendrovių viduje, kurios padeda rūpintis darbuotojais, būtent darbuotojų tarybos egzistuoja ir panašiai, tai turėtų būti bendras bruožas tame modelėje valdysenos, apie kurį, kurį norime sukurti ateičiai. Taigi, paminėjau, kad komisijos pasiūlymas turi apribojimų, galbūt jos pavyks peržengti ateityje. Na ir komisijos pasiūlyme taip pat yra ir naudingų elementų, nors jie daugiausiai yra skirti akcininkams. Taigi didesnis skaidrumas akcininkų elgesyje, primant sprendimus, yra svarbu. ir taip pat e, bendrovių pasirinkimas, akcininkų pasirinkimas e, per vidutinį laikotarpį, jo stimuliavimas, jo skaidrumas yra labai svarbus. E, Europos ekonomika patiria neigiamų pasiekmių dėl egzistuojančios sistemos ir esamo elgesio. Aišku, visa mintis yra e, visa problema yra, kad kartais rūpinamasi kuo e, pelnu per atimiausią laikotarpį, negalvojant apie tolesnę ateitį ir socialinę atsakomybę. E, tai yra koncepcija, kuri pradėjo tapti svarbesnė praėjus amžiaus 10-metyje. Manau, kad turime E, pariškinti pozityvius šio pasiūlymo aspektus ir pabandyti e, įtraukti kolegų pasiūlymus, kurios sustiknės e, jūs pateiksite per šią diskusiją. Taigi, pirmiausia, reikia sustiprinti ilgalaikės orientacijos aspektą. Na ir aišku, kai įmonė sprendžia, į ką investuoti per ilgesnį laikotarpį, tai čia yra svarbus akcininkai, jų vaidmuo yra institucinis, jie turbūt nėra vien tik tai atskiri individualūs asmenys ar subjektai, nes dažniausiai jie yra taip pat ir kaip ir piliečių atstovai. Todėl reikia numatyti didesnės galimybės akcininkams balsuoti, priimant sprendimus ir e, kalbant apie apribojimus, e, kurie egzistuoja šiuo metu, tai reikia pasistengti e, santykius tarp akcininkų ir vadybininkų padaryti skaidresniais. Tai yra susiję ir su informacijos perdavimu, kas apibrėžia individų elgesi visoje grandinėje. Ir e, kartais akcininkai sprendžia dėl investicijų, grinai dėl finansinių priežasčių, nebūtinai būdami informuoti apie bendrovės strateginę kryptį, tos sprendimus, kurie susiję su tą strateginę kryptimi. Ir nebūtinai tai yra stiprioji bendrovės pusė, tai yra jos valdysenos struktūros. Stiprioji pusė gali, gali būti uh, tai ir silpnoji pusė, todėl tai galima pataisyti, didinant bendrovės veiklos skaidrumą, kad bendrovė paaiškintų savo e, kelio gairias, kai kalbam apie investicijas į ateitį, taip pat e, reikia analizuoti e, susijusias menų e, santykius Kartais akcininkai nukenčia dėl to, kad pakeičiama įmonės struktūra, e, kad akcinė struktūra pakeičiama, deinvestuojama be formalaus e, sprendimo, kurį priimtų akcininkai. Tai atsižvelgiant į visą tai, šiandien turime galimybę pagalvoti apie tas kontrolės formas, kurios galbūt nėra pakankamai efektyvios. Ir galbūt galima sustiprinti sistemą, padidinti jos skaidrumą, apskritai, kad bendrovės žinotų apie vykstančius pokyčius. Kai e, tie pokyčiai vyksta bendrovės struktūroje. Reikia užtikrinti veiksmingą akcininkų veiklos procedūrą. Tai yra labai svarbu, tai yra stimulas ir paskata, tačiau tai yra viena ir jautriausių e, bendrovės vadybos pusių. Pavyzdžiui, kalbama apie užmokestį susijusius rezultatais. Na, pati mintis dėl santykio tarp e, bendrovės rezultatų ir darbuotojams skirimo atlyginimo tai nebūtinai šis principas gyvendinamas nuosekliai įmonių vadovų, nes kartais e, kyla absurdiškos, e, paradoksiškos e, situacijos, kaip bendrovė esanti sunkia padėtyje didžiulės premijas moka vadovams. Bendrovės rezultatai prasti, o vadovas gauna super premiją. Taigi reikia ir šioje srityje pasidarbuoti, kad tokie kartais pozityvus elementai nebūtų panaudojami tiesiog žalingai. Taigi tiek norėjau pasakyti, išdėšiau svarbiausius aspektus, kurie didžiausias prioritetas mūsų diskusijoje. ir esu įstikinęs, kad visi pozityviai prisidės prie šio klausimo svarstymo. Tikiuosi jūsų paramos na, ir norėčiau e, išdėsti grafiką. Antrą gruodžio bus klausimai, po to e, projektas e, pranešimo bus pristatytas sausio antroje pusėje. Pakeitimai turės būti pateikti iki, iki vasario pabaigos ir galbūt e, pranešimą bus galima patvirtinti kovo pabaigoje. Taigi laiko nėra labai daug. Turime ne, pasidarbuoti tikrai intensyviai. Norime greitai patvirtinti pranešimą, tačiau reikia visus klausimus e, išanalizuoti detaliai, neturime nieko praleisti, kas galėtų pasirodyti svarbu. Taigi, kolegos, Mm, be grafiko dar norėčiau pasakyti, kad aš esu pasirengęs su visais sustikti tiesiogiai ir e, aptarti visus klausimus dvi šalių pagrindų ateityje. Labai ačiū uždėmesį. Ačiū. Dabar ponas Marinu Pintų, kuris pateiks ponios Vikstram deklaraciją. Thank you. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė kolegos, ponia Koferati. E, Cecilija Vikstrom paprašė manęs atsiprašyti dėl to, kad netvyko į komiteto posėdį. E, bet jis šiuo metu pirmininkauja peticijų komitetui ir norėtų dirbti su ponu Koferati ir kitais kolegomis rengiant šį pranešimą, šį svarbų pranešimą. Alde frakcija e, nori pateikti konstruktyvų įnašą į diskusiją, kuri gali būti labai svarbi, stiprinant ekonomiką ir padedant mums išbristi iš ekonomikos krizės. Tokie yra Cecilijos Vikstram žodžiai. Ačiū uždėmesi. Uh, thank you. Ačiū, ponas Dejong. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Viena vertus norėjau padėkoti ponui kooperatį už atliktą darbą. Jis buvo atliktas aiškiai, aiškiai išdėstyti iškylantis iššūkiai. Norėčiau pasakyti, kad aš jį remiu šio klausimu visapusiškai ir noriu pasakyti, kad dirbsim kartu su juo šio klausimu. Ir dar vienas dalykas, kurio buvo pasakytas, at kurį dar papildomai norėčiau pabrėžti. E, įmonių teisės e, sritis pergyvena ypatingą laikotarpį Europoje dabar, nes iš įmonių pasaulio, įmonių pasaulis vis dažniau susisieja su finansų pasauliu. Ir dėl to mums kyla daug problemų, nes verslininkai dažnai turėdavo ilgalaikę viziją, nes norėdavo kurti, na, galima sakyti, imperiją, galima kritikuoti tą savoką, bet norėdavo skulti tam tikrą turtą, turtą savo šeimai, savo darbuotojams, kartai savo aplinkai, savo šaliai. Ir ši logika keičiasi, keičiasi, kadangi finansų įstaigos turi tam tikrų imperatyvų, jos turi vėl pradėti investuoti, o tai yra susiję labiau su trumpalaikiais planais. E, Skaidrumo klausimas irgi yra labai svarbus valdysenos požiūrių, nes matome, kad iškyla interesų konfliktų, tai dažnai yra natūralūs ekonominiai interesai, nes kiekvienas vaidina savo vaidmenį, o mūsų darbas turi būti užtikrinti tos informacijos pusiausvyrą, informuoti tinkamai smulkius akcininkus ir visus suinteresuotusius asmenys, skaitant darbuotojus, nes supriešinant vadovus ir akcininkus e, darbuotojams, neįmanoma kurti ilgalaikės įmonės veiklos. Taigi, visa tai yra labai svarbi tema, labai įdomi tema. Tai yra 21 amžiaus tema. Kaip suderinti trumpalaikę ir vidutinio laikotarpio bei ilgalaikę viziką. Ir aš manau, kad šis klausimas yra ne tik ekonominis, bet kartu ir politinis. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponas Vievka. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega Todie yra EPP narys atsakingas už šį klausimą, tad, bet pats dalyvauti negali, tad paprašė perduoti jo pastabas. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Koferatį pranešėjui ir um, kolega nori patikinti, kad mūsų frakcija rems uh, e, bendratarbiaudama pono Koferatį, e, kad būtų galima pasiekti tokio rezultato, kuris būtų išmintingas. E, tikslas kuris yra iškeltas pateikus pakeitimus, yra toks. Norima peržiūrėti tą santyki tarp esamų veiksmų, tarp susikloščiusių sąlygų, apie kurias kalbėjo ponas Koferati, e, dėl išmokų, e, nes ekonominė krizė parodė, ką, kaip reikia elgtis ir kaip elgtis nereikia. Pritariu kolegai Koferati E, vis daugiau ir vis didesnių išmokų išmokama e, įmonių valdybų nariams. Ir kartais tos išmokos yra tokio dydžio, kuris nebėra primtinas. Kolega Todė norėt kreipti dėmesį į tai, kad tikslai, kuriuos turime pasiekti, keičiant direktyvą, galėtų būti pasiekti E, įgyvendant principas CNP. Jis taip pat kalba apie tai, jog elgtis reikėtų atsargiai, nes kai žvelgiame, kai, kal, kai, kai minime tuos visus pasikeitimus, kurie tekste siūlomi, galima ten rasti tokių nuostatų, kurios galėtų turėti neigiamą poveikį Europos įmonių veikimui. Bei jų užmojų įvykdyti ilgalaikę kūrybišką politiką. Visą tai gali sumažinti e, įmonių konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Teksto nuostatos, kurios suteikia galimybę smulkiams akcininkams labiau kontroliuoti sandorius su partneriais, gali e, padidinti įmonių įsitraukimą į įmonės veiklos valdymą ir gali juos geriau apsaugoti, tuo būdu užtikrinant geriau jų teisės. Ponas Toti taip pat norėtų pabrėžti, kad kai kuriuose valstybėse narėse jau yra priemonių, teisinių priemonių, kurios puikiai veikia. Ir kurios leidžia žengti būtent tą kryptim ir užtikrinti reikiamą kontrolės ir informacijos lygį. Kalbant apie apskaitos kontrolę, yra šalių, kur įveikia taip, kuri padeda akcininkams turėti reikiamą informaciją apie vykdytus sandorius. Savo šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau išreikšti viltį, jog su pranešėjų ir komisijos kolegomis mums ir komiteto kitais narys mums pavyks atrasti tokią teksto versiją, kuri bus labai aiški ir kuri padės ištaisyti seniau padarytas klaidas ir užtikrinti didesnį saugumą Europos rinkose. Pirmininkas, dėkoju. Žodis kolegoms iš Europos komisijos, prašau. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė, visiems labas rytas. Jūs toli, e, sako kalbėtojas pranešėjų, bet džiaugiuosi išklausęs jūsų įvadą. Norėjau pateikti šį rytą mūsų siūlymą. Džiaugiuosi, kad jūs paskyrėte laiką ir pasi... parodėte susidomėjimą šiuo svarbiu klausimu, šiuo teisės aktu, kuris buvo priimtas e, balandžio mėnesį šiemet. Prieš perėdamas prie e, siūlymo analizės norėčiau pasakyti, jog man pasirodė svarbu parodyti keletą kontekstą iliustruojančių skaidruolių. Štai m, norėčiau pasakyti, visą tai rodo, kad mūsų tas teisės aktas neatsirado iš niekur, jis atsirado dėl krizės. Komisija vykdė konsultacijas susijusias su valdysenos silpnosiomis pusėmis ir bandėme, e, ir tos, tos spragos prisidėjo prie krizės gilėjimo. Štai buvo priimti tam tikri teisės aktai, pernai buvo E, dėl įmonių e, valdysenos reformos pasiūlytos tam tikros nuostatos. Šių metų pradžioje Europos komisija priemė komunikatą dėl ilgalaikio ekonomikos finansavimo, e, jau kai kas minėjo šį faktą ir buvo pasiūlyti konkretus veiksmai. Pirmiausia, pasiūlyta peržiūrėti mūsų aptariamą direktyvą, kad būtų galima labiau išvystyti tą ilgalaikės perspektyvos aspektą. Taip pat norėčiau pasakyti bendro pobūdžio pastabą apie tai, jog yra akivaizdu, kad e, visuomenė ši direktyva labai svarbi, čia numatytos tiesioginės ir netiesioginės priemonės e, įvairiems e, įvairių įmonės elementų atžvilgių, tai yra svarbus dalykai. E, kovo mėnesį šiemet buvo iškeltas tikslas e, numatyti ilgesnė, ilgesnės perspektyvos finansavimą ir trumpalaikės investicijas, kad būtų galima sumažinti priklausomybę nuo bankų ir kad būtų galima geriau apsaugoti mūsų kapitalo e, rinkas ir geriau užtikrinti e, prekybą akcijomis. Ir tų rinkų didesnė apsauga yra iš, iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Svarbiausi dalykai, kuriuos konstatavome konsultacijų metu, buvo tokie, aš čia išdėščiau pirmiausia. Ir žmonės nekartą, su kuriais konsultavausi, man minėjo tą faktą, kad buvo nepakankamas uh, ilgalaikis požiūris suformuotas ir akcininkams taip pat nu, nenumatyti reikiami įsipareigojimai. E, man nekarta buvo kalbėta apie tai, kad didelių, ypač investicinių ar, ar, ar draudimo kompanijų e, akcininkams nebuvo numatyta ši atsakomybė. Ir jeigu pasidomėtumėte poveikiu, mes čia kalbame būtent apie stambius akcininkus. Ir Mes manime, kad tie instituciniai investuotojai, tie, tie pensijų fondai nepakankamai žvelgia į vidutinės trukmės ar ilgalaikį laikotarpį darydami savo investicijas. Jie nepalaiko tokių nuolatinių ryšių, kurie numato ilgalaikius įsipareigojimus ir numato ilgalaikio poveikio vertinimą. E, nebuvo pakankamai susitelkta prie dialogo ir įsipareigojimų gerinimo, prie bendradarbiavimo gerinimo. Kitas svarbus dalykas finansinės krizės kontekste buvo tas, kad investuotojai nepakankamai kontroliavo bankų vadybininkų veiklą. Kai kurie veiksmai taip pat e, ir privedė prie to, kad buvo imamasi per nelik didelės rizikos, kuri dažnai nepasiteisino. Akcininkai ne, pakankamai dalyvavo įmonių valdyme, yra skaičių, poveikių vertinime yra išdėstyti detaliau visi šie dalykai. Ir būtent portfelio akcijų apyvarta ir taip toliau ir panašiai nebuvo pakankamai vertinami. 70 procentų akcijų e, būdavo parduodama ir 30 procentų, ir, ir jų vietom būdavo perkamos naujos, o tik 30 procentų senų akcijų liktavo nejudintos. Dar vienas dalykas, kuris sukėlė susirūpinimą, buvo tas, kad įmonės dažnai teikdavo patarimus stambiems akcininkams generalinėse asamblėjose, kokius sprendimus priimti. Kai kurios įmonės net pernelyg pasitikėjo tų konsultantų patarimais, kartais būdavo remiamasi ne tokia metodologija, kartais paaiškėdavo, kad tos įmonės yra įsivėlusios interesų konfliktus. Apie tai jau buvo kalbėta dėl atlyginimų e, mokamų aukščiausiems vadybininkams e, vėlgi buvo ne, ne viskas daryta gerai, ne viskas buvo aišku dėl to, kaip būdavo apskaičiuojamos tos išmokos didžiulės mokėtos tiems vadybininkams, kokiais kriterijais remiantis ir taip toliau. Tad reikėjo visą tai pataisyti. Reikėjo jo kartais pripažinti, jog ne viskas buvo iki šiol daroma uh, taip, kaip to reikėjo. Taigi reikėjo didesnio produktyvumo ir didesnio iškumo šioje srityje. Kiti dalykai e, yra susiję su, e, su, su, su sandoriais pačiais, su saugiklių tam tikrų egzistavimu. Ir galiausiai buvo išreikštas taip pat susirūpinimas dėl sunkumų toje visoje grandinėje palaikyti kontaktus tarp akcininkų ir pačios įmonės. E, įmonėms būdavo sunku sužinoti, kas yra jos akcininkai, lygiai taip pat akcininkams buvo labai sunku e, pasinaudoti turimomis teisėmis. Galėčiau pasakyti pavyzdį, jeigu aš turiu, pavyzdžiui, akcijų kokią nors įmonėje, kur yra ne Belgijoje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, ir jeigu aš noriu balsuoti, aš turiu vieną ar dvi akcijas, aš turiu keliauti į banką, bankas siunčia faksą, būtent faksą kitam bankui ir paaiškėja, kad sistemoje ne viskas veikia taip, kaip reikia. Reikėjo ir čia padaryti viską, kad ta grandinė, tos komunikacija, komunikacijos grandinė tarp akcininkų ir įmonės būtų sklandesnė. E, biržose kotiruojamos e, kompanijos patiria trumpalaikį spaudimą ir ilgalaikis, e, ilgalaikis perspektyvos reiškia didesnį produktyvumą, našumą didesnės galimybės planuoti ateitį. Ir aš jau sakiau, kad akcininkams sunku pasinaudoti jų teisėmis ir tai reiškia, kad jeigu nėra pakankamai įsipareigojimų tarp kompanijos ir akcininkų, tai prarandamas potencialas mums kaip visuomeniai. Dabar pereinu prie pasiūlymų ir nesijaudinkit, kalbėsiu trumpai, sako kalbėtojas. Pirmiausia, akcininkų identifikavimas yra labai svarbus dalykas. Labai svarbu, kadangi Labai daug toje visoje grandinėje yra tarpininkų tarp e, akcininkų ir pačios įmonės. Ir daug kas dėl to tampa pernelyg komplikuota ir tai yra akivaizdu. Mes pasiūlėme, kad įmonės galėtų turėti galimybę e, kreiptis į banką savo ir reikalauti identifikuoti, kas yra jos akcininkai. Tai yra techninis pakankamai siūlymas, bet yra tokių būdų, kurie gali padėti keistis informaciją į abipusės - tarp tarpininkų, bankų, patarėjų ir e, valdytojų. Antras dalykas. E, atvirai kalbant, ekonominių požiūrių norint už ir, ir konkurencingumo požiūrių, svarbiausias šio siūlymo dalys, kas yra štai koks. Būtina užtikrinti skaidrumą tarp institucijų investuotojų ir vadybininkų. Ir vėlgi, tie e, didžiausi investuotojai yra mūsų pensijų fondai, draudimo kompanijos. Jos e, manipuliuoja milijardais, jeigu ne dar didesniam sumom. Tad to, tie instituciniai investuotojai, e, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, nelabai dalyvaudavo ekonominėje veikloje ir nebuvo skatinami jie to daryti iki šiol. Galėčiau paminėti vieną pavyzdį, jeigu jūs turite per kas tris mėnesius pranešti, koks yra jūsų uh, Produktyvumas be abejo, už turtinius reikalus atsakingas vadybininkas remsis trumpalaikę perspektyvą, pasirems rinkos įvairiais rodikliais e, dviejų, trijų ar šešių mėnesių laikotarpiu ir tiesiog ne, nevertins ilgalaikės perspektyvos. Mesgi siūlome daugiau skaidrumo, jok, kuo, kuo mažiau biurokratijos, ne, bet kuo daugiau skaidrumo. Mes raginame parodyti, ką instituciniai investuotojai daro iš tikrųjų, kokia yra ilgalaikė jų strategija. Ir mm, taip pat siekiama, kad tie investuotojai parodytų, kaip jie ketina prisidėti prie ilgalaikių investicijų. Taip pat, kad būtų matomi veiksmai tarp turto valdytojų ir institucinių investuotojų, kaip jie turi veikti, siekdami ilgalaikių investuotojų interesų. Na ir galiausiai mes prašome turto valdytojų atskleisti investuotojams tam tikrus dalykus susijusius su pinigų valdymu, kokia yra apyvarta, kokios, kokios sąnaudos ir panašiai. Nes kartais tai padeda suprasti um, kurios dalykus, pavyzdžiui, jeigu jūs išeinate į pensiją už kelių metų, esate investavęs į tam tikrą fondą, tai gali turėti reikšmingus įtakos tam, kokią pensiją jūs gausite. Uh, Ir kad dėl tų konsultantų, patarėjų, aš jau sakiau, kad yra svarbus, svarbi jų vieta. Regis, tie investuotojai pabudo. Ir dabar rengiamas yra Elsenos kodeksas. Tai yra geras dalykas, jam galime tik pritarti. Tačiau manome, jog reikia numatyti keletą svarbių principų, kurie būtų įtvirtinti ES teisės aktuose. Tarp jų reikia minėti du dalykus. Pirmiausia, reikėtų e, kuo atviriau pateikti informaciją apie tai, kaip teikiamos balsavimo rekomendacijos ir antra, tie konsultantai turėtų pateikti informaciją apie galimus interesų konfliktus, nes jie ne tik patys orientuoja balsavimą, bet ir patys dažnai yra toms įmonėms labai artimi. Kitas dalykas - atlyginimai. Apie tai jau buvo kalbėta, Galiu pritarti 200 procentų tam, ką sakė pranešėjas. Būtina šiais atvejais atsižvelgti įmonės ilgalaikius interesus. Ir galiausiai tai taip pat yra ir akcininkams svarbus klausimas. Buvo bent tris kart komisijos pateiktos rekomendacijos pagerinti uh, E, daug ką šioje srityje. Jūs iš spaudo žinote, kad ne viskas buvo padaryta taip, kaip reikia. Tad būtent dabar yra laikas teisė, kurios dalyviams veikti. Siūlymas yra pakankamai paprastas. Ten matyti du dalykai. Pirmiausia, ex ante e, akcininkai turi balsuoti dėl atlyginimų politikos kaip mes mokėsime, kiek mes, kaip mes ruošimės atlyginti mūsų vadybininkams artimiausius trejus metus, pavyzdžiui. Turėtų numatytos būti aukščiausios ribos, turėtų būti numatyta visai lė su tuo susijusių finansinių klausimų. Ir taip atlikta ex ante. Paskui e, įmonės turėtų parengti ataskaitas, kad paaiškintų, kas iš tikrųjų vyko. Čia jau būtų veiksmas atliekamas ex post, kad būtų galima parodyti, kas iš tikrųjų vyksta įmonėje. Ir Daugelį valstybių narių tokia gera praktika jau egzistuoja ir galime ekstrapoliuodami tą praktiką perkelti ir kitur. Tai štai tokia yra svarbiausia mintis. Yra dar keletas detalių už to viso, bet, na, tiesiog dabar jas praleiskime. Na ir paskutinis dalykas e, - sandoriai. Aš e, jau turiu, aš turiu pripažinti, kad svarbu yra apibriežti, ką apskritai tai reiškia. Tai reiškia, kad įmonės, ypač didelės įmonės, ne tik vykdo sandorius laisvoje rinkoje, bet gali būti ir tokių sandorių, kurios vyksta tarp įmonių ir e, jo, jų vadovų. Pavyzdžiui, vadovo šeima gali turėti akcijų įmonių, galima pirkti pastatus iš įmonės ir panašiai. Visą tai gerai, tai yra įmanoma. Taip būna, e, tai jeigu pirkimai atliekami rinkos kaina. Bet kadangi tai yra jau kitų suinteresuotų pusių įsiterpimas į tuos reikalus, ne viskas ir ne visada yra aišku. Normalus akcininkas, nedidelis akcininkas mano supratimu, turi žinoti, kas vyksta, nes tie sandoriai turi vykti pagal rinkos kainas, nes priešingų atveju aš kaip investuotojas matysiu, kad mano akcijų vertė krenta, jeigu tai nevyksta rinkos kaina. E, kol kas čia trūksta informacijos, reikėtų daugiau aiškumo, daugiau informacijos. Ir, aišku, siekiama vėlgi pagerinti reikšmingai skaidrumą, klausimas būtų toks, kas vyksta su svarbiausiais e, sandoriais, kaip pasiskirsto akcijos ir kaip vyksta didžiausi sandoriai, atlikt, atliekamas turėtų būti vertinimas ex ante ir ex post. E, Norėčiau pasakyti, kad taryboje šio klausimo nagrinėjimas reikšmingai pasistumės į priekį, tačiau atskiros detalės dar nėra pakankamai gerai sureguliuotos, o jos ir yra sudėtingiausios. Tad manyčiau, kad patvirtinus šį teisės aktą, kai jis bus parengtas, atsiras daugiau pusiausviros, e, sprendžiant šios klausimus ir užtikrinant šios sandorius. Na ir galiausiai mes Europos komisijoje. Dabar pasisakome už geresnį reguliavimą, už geresnį reguliavimo aplinką. Norime, kad ne, neteiktume per nelik detalių kažkokių nurodymų, kad būtų nurodomi bendri tikslai, kad būtų numatytos tam tikros taisyklės, kurios net jeigu ir yra privalomos, mes siekime numatyti tam tikrą lankstumą, nes kalbėti apie įmonių valdymą e, reikia suvokiant, kad egzistuoja įmonių valdymo skirtumų, ar tai priklausomai nuo to, ar įmonė yra Austrijoje, Danijoje ar Italijoje. E, taigi šalių skirtumus būtina įvertinti, kalbant apie mūsų aptariamas rytį. Tuo savo pasisakymą baigsiu, Čioanas Jekūra e, kalbės šiek tiek vėliau ir mes abu galėsime atsakyti jums kilančius klausimus. Ačiū už tokį puikiai sudarytą prezentaciją. Ji bus prieinama internete, mūsų svetainėje, jeigu norėsite daugiau išsamesnės informacijos. Ar kas nors turi kokią nors klausimą ar pastabų, ponė Regner? Ačiū už šią prezentaciją. Jūs nepailstamai akcentavote, kad tai, ką dabar nagrinėjame, turėtume tame pasiūlyme įtvirtinti netrumpalaikius tikslus, bet tai, kas naudinga visuomeniai, vartotojams, pačioms įmonėms, kad ilgos trukmės laikotarpiu įmonė patvirtintų ją reikalingą strategiją ir būtent apie tai ir turiu klausimą. Jei teigiate, kad daug svarbiausia yra atlyginimų struktūra ir premijų struktūra, na žinoma, tai svarbu, tai vienas iš e, bet kokios verslo veiklos variklių. Tačiau jeigu šį klausimą spręsime tik per akcininkus, kurių, kurie labiausiai suinteresuoti kuo didesnė savo investicijų graža, na, noriu, pažiūrėjau, kad mano įsigytos akcijos kainuotų kiek įmanoma daugiau. Jei stipriname akcininkų teisės, tai gali būti, kad mes e, vis dėlto daugiausia paramos teikime tiem, kurie bus suinteresuoti, labiausiai suinteresuoti trumpalaikiu pelnu. Ar jūs nemanote, kad jūs pernelyg ap, apsiribojate, per, per nelik siaurai e, apsiribu, a, a, išsikeliate tikslus. Europoje galioja labai skirtingos įmonių struktūros ir to reikėtų nepamiršti. Ir kaip pranešėja, e, rengianti pranešimą tema moteris įmonių valdybose, domiuosi, kaip pasiekti pažangos. Tačiau e, paaiškėjo, kad kai kuriais atvejais pasirinkti sprendimai nepasiteisina, reikia imtis iš esmės tų klausimų. Taigi, kaip spręsti tuos klausimus, stiprinant akcininkų teisės, kaip užtikrinti, kad visi dirbantis įmonėje būtų suinteresuoti siekti tų ilgalaikių tikslų. Reikia sudėtingesnio požiūrio. Ačiū, ponas Fos. Noriu visų pirma padėkoti už prezentaciją. Turiu konkretesnių klausimų dėl e, sandorių su susijusiomis šalimis. Noriu dar kartą grįžti prie nepriklausomų vertinimų ir e, reikalavimo atskleisti papildomą informaciją. Ar tai nesukuria papildomai e, <clears throat> biurokratijos, mes juk bandome jos, ją mažinti, jos atsikratyti. Ar nepaaiškės, ar nebus taip, kad įmoniai pristiks lankstumo ir ji nesugebės prisitaikyti prie tendencijų. Kas bus su e, akcininkų susirinkime priimamais sprendimais, kaip su e, komercinėmis paslaptimis kurios bus, kurias bus privalu atskleisti arba e, prievolę kviesti akcininkus į susirinkimą, nes tai kainuoja ir taip pat tai atima laiko. Ir kaip su įmonės darbuotojų padėtimi. Jei akcininkų asamblėje gali mm, galės priimti tam tikrus sprendimus. Tai taip pat sukels grėsmę kai kurioms kitoms mm, šios sistemos detalėms. Ponas Liubreto, šis pasiūlymas dėl pakeitimų yra įdomus ir tikrai patrauklus, nes juo siekiama suteikti kapitalizmui moralinį veidą ir, kaip suprantu, siekiama e, finansinį kapitalizmą pateikti investicijų kapitalizmu. Tai nelengva užduotis, nes Europos Sąjunga neprisima atsakomybės už tą situaciją, kurioje atsidūrėme globalizmu visko nepaaiškinsime. Europos Sąjunga vykdė uh, ultraliberalią politiką per daug uh, siekdama užtikrinti kapitalo judėjimą ir todėl um, buvo kuriamas fina, finansinis kapitalizmas ir cituoti skaičiai, pavyzdžiui, 72 procentai visų akcijų parduodama kiekvienais metais, tai yra tikrai gazinantis skaičiai. Vietoj to, kad būtų padarytos išvados, toliau bandome galvą daužyti e, sieną, silpniname valstybės, bra, kesinamės į nacionalinės apsaugos sistemos, raginame komisiją mažinti biurokratiją, tačiau nepamirškime nacionalinių sistemų Ir kalbant apie mūsų institucijas, visada minimi žodžiai yra biurokratija. Tačiau ES, nežiūrinti tai, atsiž... rinkų atžvilgių nieko negali pakeisti susilpnėjusių valstybių. E, todėl atsiranda didžiulės įmonės, tarptautiniai investicijų fondai, kurie gali daryti, ką nori ir žmonėms tenka na, su visu sunku su visu tuo susitaikyti ir atrodo, kad ES nebegali išgesinti gaisro, kurį pati ir sukėlė. Uh, Ačiū. Noriu paklausti, paprašyti pono Hoirą atsakyti užduotus klausimus. Pabandysime tai padaryti drauge. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, kurį uždavė ponė Regner apie akcininkų pozicijų sustiprinimą ir ar išmintinga tai daryti, ar mes nepasieksime priešingo rezultato, nei pagidaujame. Ir remdamasis konsultacijomis ir apalaustalo diskusijomis, mes kalbėjome su, su stambiais akcininkais ir žinoma yra suvokiama atsakomybė tą atsakomybę suvokia žmonės, kurie atsakingi už didelius investicijų, fond, investicijų fondus ir kurie prisima atsakomybę savo darbę ir jie supranta, kad toliau kaip iki šiol dirbti nebegalima. Taip pat e, akcininkai, kurie yra viešai dirbantis akcininkai ypač daug dėmesio skiria aplinkosauginiams kitiems aspektams. Jungtinėje karalystėje, Niderlanduose jie vis labiau suvokia, kad svarbiausia ne pelnas, kad reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus. Uh, E, valdant, kontroliuojant įmonę. Taigi su tokiamis organizacijomis mums reikia dirbti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad daugelie valstybių narių šis modelis, e, tendencija daugiau suteikti atsakomybės e, akcininkams jau plinta daugelie šalių. Pavyzdžiui, Niderlanduose mes pasiekėme tikrai pozityvių rezultatų, nebijojame, kad tai yra kelias priekin. Ir sakyčiau, kad dabartinėje situacijoje alternatyvos tam keliui nėra. Dar vienas aspektas. Jūs sakėte, kad ne visi sprendimai visada pasisa, pasiteisina. E, arba gyventinti teisę, arba paaiškinti ją. Kalbame apie negriežtąją teisę. Komisija balandžio mėnesį patvirtino rekomendaciją, kur yra daugybę paaiškinančių gairių. Dažnai įmonės teigia, kad jos negali įgyvendinti patvirtintų reikalavimų, tačiau ir joms stinga paaiškinimų. Komisija pabandė paaiškinti, kokią alternatyvą reikėtų rinktis, kuriam laikui, kad pasiektum įstatymų numatyto tikslo. Mes ypač daug dirbame siekdami paaiškinti šiuos aspektus ir valstybės narės po kurio laiko e, pateiks ataskaitas, kaip joms sekėsi gyvendinti. Tai, nes čia kalbame apie negriežtą teisę, kalbant apie susijusių sandoris su susijusiomis šalimis, ponė Fos. Aš nenorėjau gilintis į smulkmenas, į detalės, nes tai yra gana techninis tekstas. Bet man atrodo, kad aš jau anksčiau sakiau, kad mes suprantame, jog na, turime ne, nepa, neparengti pernelik sudėtingo te, teksto, kad nebūtų prievolės atskleisti komercinės paslaptis. E, mes dirbame ir susisieksime kiek manoma greičiau su pranešėju ir bandysime išspręsti, aptarti visus šios klausimus. Mūsų tikslas yra toks, kuriam pritarė visi Tai yra mažieji akcininkai neturėtų nukentėti dėl to, kad e, apie įmonę e, apie įmonės vidaus veiklą turintys asmenys, kurie prekiauja, kažkaip tai gytų pranešesnę poziciją. Taigi tikslas yra geras, tačiau kaip užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, skaidrumą ir kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp, tarp prievolių yra tikrai nelengva užduotis ir mes ją šiuo metu sprendžiame. Galiausiai aš net nesu tikras, kad supratau paskutinį klausimą. Pabandysiu savo žodžiais pasakyti. Esame čia net. Siekiame, nesiekime pasiekti, pakeisti kapitalizmo ar pakeisti visuomenės. Mes bandome e, pašalinti mm, silpnasias vietas, kurias aptikome. Uh, ir bandome vietoj trumpalaikių, trumparegiškų tikslų patvirtinti ilgalaikius tikslus. Svarbu ne tiek neskaičiai, bet dvasia, požiūris, būtinybė įsigilinti atsig, atsig, atsižvelgti į aplinkos sauginius visuomenės funkcionavimo aspektus ir ar čia ir kalbame 70 procentų ar 50 procentų, tai nėra tokie svarbus skaičiai. Galiausiai, pirmininkė, žinau, kad parlamente labai kalbama apie atlyginimus ir spaudoje kartais paskame informacijos apie tai, kokio dydžio atlyginimai mokami verslo sektoriuje. Tačiau svarbiausias dalykas – užtikrinti, kad stambus investuotojai ir kad santykiai tarp e, investuotojų ir turto valdytojų būtų tinkamai nustatyti, nes būtent čia slypi mūsų svarbiausi ilgalaikiai interesai visuomenės. Labai ačiū už šios atsakymus. Šioje svarbioje diskusijoje Dėl šios diskusijos mes pradėjome šiek tiek vėluoti, atsilikti nuo grafiko, jeigu nariai sutinka, tai komitete turime tokią tradiciją e, balsuoti fiksuotų metų. Ir e, maloniai komisijai sutikus dabar, kuriam laikui praleisime 12 klausimą, tai yra komisijos pristatymas dėl kodifikavimo ir peržiūros procedūrų ir Pereisime prie balsavimo klausimų. Ir dabar 13 punktas, 13 klausimas. Ir e, žodis pranešėjai poniai Hautalai. Oh, Ačiū pirmininkė. Tai yra labai neprieštaringas pranešimas, e, nėra jokių pakeitimų, rekomendacija yra pritarti šiai konvencijai. Labai ačiū. Tryliktasis klausimas ir turime panaudoti balsavimo korteles. Taigi prašom išsitraukti savo balsavimo korteles ir įdėti jas į balsavimo aparatą. So, so, uh, the recommendation of the rapporteur. Pranešėjai rekomenduoja pritarti šiam pasiūlymui ir prašom pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pritarta 20 balsavusiųjų, 18 už, Du, du prieš, niekas nesusilaikė. Uh, we go to... Toliau keturioliktasis klausimas. Pranešėjęs čia esu aš. Turiu pasakyti, kad 2005 metų Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo yra privačiosios tarptautinės teisės klausimas dėl e, teismo parinkimo konversijas ne bylose. Čia e, panašu į 25 Bruselės 1 reglamento 25 straipsnį platus konvencijos panaidojimas užtikrintų didesnį teisinį aiškumą, pasirenkant e, teismą, susitariant dėl to ir paskatintų prekybą tarp dalyvaujančių šalių. Kol kas tik tai Meksika yra ratifikavusi šį susitarimą, tačiau patvirtinimo procedūros vyksta ES ir Junktinėse valstijose. Ir aš siūlau parlamentui pritarti tarybos sprendimui ratifikuoti Agos konvenciją. Ar kas nors nori komentuoti šį klausimą prieš perinant prie balsavimo? Ne, pastabų nėra. Todėl prašom balsuoti. Baigiama balsuoti. Pritarta balsavo 20-18 už, 2 prieš, 0 susilaikiusių. Toliau 15 nuo 15 iki 20 ar 28 klausimų. Juos gali pat komentuoti ponas Duda visus kartu. Ar ponas Duda yra čia? No objection, can... Jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame bloku. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Balsavo 21, 19 už, 2 susilaikė, niekas nebalsavo prieš, taigi <clears throat> patvirtinti šie dokumentai. E, Now we... Toliau 41 klausimas. Nuomonės projekto laiško forma tvirtinimas. Tai yra klausimas dėl peticijos 1784-2013, kurį parengė ponas Žilberti dėl Europos arešto, piknožiavimo Europos arešto orderių. E, laiško projektas visiems išdalintas. Ir jeigu niekas neprieštarauja, galėtume perėti prie balsavimo. E, užtektų pakelti rankas, jeigu niekas neprieštarauja, kas už, kas prieš, susilaiko. 2 susilaikė. Pritarta. Uh, by special request. Specialių prašymų dabar periname prie balsavimo dėl 32 klausimo ir Žodis ponė Geringer. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti pranešimą susijusiu su Europos parlamento ir tarybos reglamentu, kurio iš dalies keičiamas reglamentas 861-2007, kuris e, nustato Europos ieškinių dėl nedėlių sumų nagrinėjimo procedūrą. Ir e, reglamentą 1896-2006 patvirtintą 2006 m. gruodžio 12 d. nustatančią Europos patikėjimo įsakymo procedūrą. Jau pateikiau darbo dokumentą, jūs jį esate gavę, dabar norėčiau pristatyti pranešimo projektą. Apskritai, aš manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra labai geras ir dėl to aš pasiūliau tik tai keletą pakeitimų kurie sukonkretina šį pasiūlymą. Keletas žodžių dėl bendro konteksto. Ekonomikos krizė Europoje reiškia, kad e, kad e, teisės veiksmingumo gerinimas galėtų prisidėti prie ekonominės veiklos gerinimo ir mažų mokėjimų procedūros palengvinimas yra taip pat e, kelias prisidėti prie šio tikslo. Norėčiau pacituoti keletą skaičių susijusių su dabartiniu šios priemonės naudojimu, e, šios priemonės, kuri buvo įdėkta 2007 metais. Ji veikia, tačiau veikia nepatenkinamai, nes riba buvo per maža - 2000 eurų. Ir e, šią procedūrą e, vartotojai laikė labai sukeliančią didelę naštą, užimančią daug laiko ir neatspindėjo technologinės pažangos. Taip pat ne visos nuostatos buvo labai aiškios. Pasak e, Europos komisijos analizės, vien, tik 12 procentų respondentų žinojo apie šią priemonę, apie jos egzistavimą. Ir tik vienas procentas respondentų pasinaudojo šią procedūrą. Ir tie elementai, kurie skatintų piliečius naudoti šią procedūrą, e, jeigu ši procedūra būtų vykdoma raštu be, be teismo įsikišimo. Respondentai norėtų turėti galimybę panaudoti procedūrą internetu ir naudoti savo gimtąją kalbą tokios na, problemos yra populiariausios. E, toje apklausoje, kurią surengė komisija. Kokiasgi išvados? Su pirma, reikia išplėsti galimybę taikyti reglamentą ieškiniams iki 10 tūkstančių eurų ribos, palyginti su dabartiniu nuolatinė 2000 eurų riba tarp prastinėse iškiniuose. Tai susiję ne tik su individualiais e, vartotojais, bet ir mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurios galėtų pateikti ieškinius tokiu būdu. Siūloma išplėsti tarp prastybinių bylų apibrišti ir geriau panaudoti elektroninės komunikacijos priemonės. Taip pat ir įteikiant ieškinio dokumentus. Teismai turėtų būti pareigoti panaudoti vaizdo konferencijas ir kitas, kitus komunikacijos būdus, siekiant įgyvendinti šią procedūrą ir visus jos etapus. Ne visi teismai turi įrangą šiuo metu, kuri būtų pakankama taikyti tokius informacinių technologijų sprendimus ir aš siūlau, kad ši prievolė įsigaliotų praėjus dviejams metams po reglamento įsigaliojimo. Taip pat svarbu užtikrinti, kad būtų matyti maksimalūs teismų mokesčiai, nes labai dažnai mažų ieškinių atvejais teismų mokesčiai yra tokie dideli, kad neapsimoka iš tikrųjų teikti ieškinio nes e, teismo mokestis viršytų paties ieškinio sumą. Be to, dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai kad mes siūlome, kad teismo mokesčiai, teismo mokesčius būtų galima mokėti nuotoliniu būdu. Labai dažnai teismo mokestį reikia sumokėti pačiame teisme vietoje, perkant e, tam tikrą ženklą. Labai svarbu užtikrinti, kad tokius mokėjimus būtų galima atlikti kredito kortelę ar banko pavedimu. Ir dar vienas būdas mažinti išlaidas ar kaštus, apriboti vertimo reikalavimus, tai D priedui. Nebūtina versti visą, visus dokumentus, kad būtų galima suprasti teismo sprendimo esmę. Tai būtų priemonė leidžianti sumažinti išlaidas. Pagal komisijos analizę ieškiniai nuo 2 iki 10 tūkstančių eurų sudarytų maždaug 30 procentų visų ieškinių, kurios e, bendrovės pateikė tarp valstybinių mastų maždaug penktadalis e, atskirų vartotojų e, ieškinių šiuo metu viršytų 2000 eurų ribą. Dar vienas pakeitimas. Dar vienas pakeitimas, kurį norėčiau pasiūlyti, yra štai koks. Komisija yra pasiūliusi tam tikrą ribą dėl būtinybės, kad įvyktų e, teismo procedūra. Na, noriu paaiškinti, nedėlių mokėjimų e, ieškinių procedūra paprastai vykdoma raštu. Tačiau jeigu teismas nes nusprendžia, kad neįmanoma pateikti nuosprendį pasiriment e, raštu pateiktų ieškinių ar vienos šalies prašymų, procesas turi būti vykdomas formaliai. Komisija yra pasiūliusi 2000 eurų ribą, kuri būtų taikoma tokiais atvejais, kai viena iš šalių reikalauja, kad procesas būtų vykdomas formaliai. Aš siūlau šią ribą padidinti iki 5000 eurų ir taip pat su sąlyga, kad abi šalis e, sutiktų su tokiu sprendimu ir jeigu galima įrodyti, kad neįmanoma pasiekti gerą rezultatą, naudojant vien tik tai raštišką procedūrą. Tai tokia būtų riba teismo procesui - 5000 eurų. Taip pat noriu pasakyti, kad aš esu entuziastingai esu nusiteikusi dėl šio naujo reglamento, nes mano nuomonė jis bus labai veiksmingas, tačiau jis negalios visoje Europos Sąjungoje, nes reikia turėti galvoje pakeitimus įtrauktus reglamentą, pagal kuriuos jis netaikomas Junktinė karalystė, Airijai ir Danijai. Taigi tam tikras geografinis taikymo mastas, ką turėjau paminėti. Dar viena pastaba dėl maksimalios teismo mokesčio ribos. Aš manau, kad teismo mokestis neturėtų sudaryti daugiau kaip 10 procentų paties ieškinio sumos siekiant užtikrinti, kad būtų verta teikti ieškinį. Taip pat aš traukiau rekomendacijų valstybės narėms dėl galimybės atsisakyti teismo mokesčių, jeigu ieškinius pateikia asmenys, gaunantis tik tai minimalias oficialias, e, minimalų oficialų atlyginimą tam tikroje valstybėje narėje. Taigi tiek iš manęs, iš mano pusės, na, pranešimas kol kas e, prieinamas tik tai anglų kalba, jame išdėsti šie pasiūlymai ir aš dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus ir klausyti pasiūlymus. Ačiū. Norėčiau papildyti informaciją. Terminas pakeitimams šiam pranešimui yra lapkričio 27 diena, prašom pasižymėti šį terminą. Ar kas nors norės kalbėti? Ponas Радежас. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на доклад. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu padėkoti pranešėjai, ponė Geringer, už pranešimo projektą. Pritariu daugeliu siūlymų ir Džiaugiuosi tuo, kad svarbiausi siūlymo elementai yra Europos komisijoje reikšmingai nepakeisti. Ir manau, kad tuo būdu prieiga prie teisingumo bus pagerinta, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kol kas jos nebuvo patenkačius į reglamento apripti. Dabar kalbam apie tai, kad bus lengviau gauti įmonėms kreditus, yra numatytos aiškesnios procedūros ir tai paskatins taip pat ir kapitalo judėjimą. Tuo būdu bus paskatinta tarp valstybinė prekyba ir geresnis vidaus rinkos veikimas. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, nuo 2 iki 5 tūkstančių eurų tos ribos pakėlimas padės sumažinti procedūros sąnaudas, tačiau turime užtikrinti, kad yra išlaikytos visos priklausančios teisės suinteresuotam asmenim. Ir taip pat yra numatytas, numatytos teisingos išmokos ir čia turime tik vieną galimybę arba mokėjimas kredito kortele arba banko pervedimas. Aš manau, kad visą tai uh, yra geras dalykas, tačiau piliečiai būtų suinteresuoti turėti daugiau mokėjimo galimybių. Na, uh, dabar atrodo populiariausia būtų kredito kortelė. Be abejo, gali prireikti šiek tiek daugiau laiko, kad būtų įtraukti, numatyti kiti mokėjimo metodai bet galime tiesiog tam išplėsti e, laiko tarpą, per kurį tai turi būti pateikta. Dėkoju. Kolega Fos, prašau. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad dar tuo klausimu labai detaliai nesidomėjau. Tačiau norėčiau paklausti, mes kalbam apie kažką neprivalomą ar privalomą. Ar aš turėčiau laikytis to sprendimų, ar turėsiu tą daryti privalomą tvarką, ar turėsiu taikyti tas procedūras, jeigu, pavyzdžiui, noriu e, atsimti iki 7000 eurų. Tai būtų toks pirmas klausimas. Jeigu tai bus neprivaloma, ar galima veikti kitaip? O tada kaip? 10 tūkstančių eurų yra e, žymiai primtinesnė suma. Tai nėra šiaip kažkokia ypač maža paskola, tad reikėtų pasiaiškinti, kaip galėtume pasitikėti elektroninę procedūrą. Gal reikėtų numatyti kažką papildomo, gal reikėtų numatyti suvavimą teisme ir panašiai. Kalba. Jeigu būčiau Suomijoje E, ar turėčiau suomiškai tvarkyti visus reikalus. Tokia būtų procedūros kalba. E, ar bus pasirinkta stipriosios pusės kalba. Man čia kiltų problemų, kaip galima būtų atsižvelgti į visų poreikius. Na, kaip dėl tų videokonferencijų? Man čia kyla štai koks klausimas, ar procedūriniu požiūriu Tai būtų dalykas atingantis įstatymus visose valstybėse narėse. Kol kas, ko gero, ne. Kol kas nėra numatyta vieninga procedūra, o reikėtų procedūros reglamento. O kaip su techninėmis sąlygomis, kurias teks įgyvendinti ir kas vyks? Tais atvejais, pažiūrėjau, kai nutrūksta ryšys, o kalbam apie kaltinimus. Jeigu kažkas negali atvykti į posėdį, jeigu jam reikia pasirenkti, na, suprantu, tie klausimai atrodo tolimi, kai kalbame dabar, bet apie pasiekmes, mano supratimu, svarstyti jau reikia pradėti dabar. Kolega Diev taip pat minėjo ir sąnaudas, kurias būtų galima, pavyzdžiui, padengti pervedus pinigus per banką ar sumokėti kredito kortelę valstybėse narėse yra skirtingi reglamentai susiję su teisingumo išlaidomis. Bet kilo klausimas ir toks, kokiu pasiekmių šis dokumentas turės šioje srityje. Tie procedūros klausimai galbūt yra kol kas pernelyg toli siekiantis, tačiau kaip jau sakiau, svarbiausias klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra toks, ar tos procedūros, apie kurią kalbame, laikytis bus privalu, ar jinai bus pasirenkama. Dėkoju. Thank you. Now the floor is to Mr. Wieland. Ačiū. Toliau žodis ponui Vylandui. Okay. Okay. Uh, then Mr. Buda. Ponas Būda, noriu pasveikinti pranešėją. Parengus šį pranešimą, žinau, kad prireikė tam daug laiko ir pastangų, bet uh, ji dirbo tikrai labai našiai. Uh, komisijos pasiūlymas labai palankus verslo aplinkai, nes jis tikrai labai daug pasiektų, pavyzdžiui, e, padedant išspręsti tarp valstybinius e, ieškinius. Ir tai taip pat e, supaprastintų teismų darbą, nes pasitelkus raštišką procedūrą būtų galima tai, tai atsilieptų e, juntamiau teismų darbui. Aš norėčiau išsakyti pageidavimą dėl susijusios galimybės padidinti ribas išieškomų sumų įmonių kai, kai suma, sumas bando susigražinti įmonės, nes paprastai jos nori susigražinti didesnės pinigų sumas nei fiziniai asmenys. Galėtume, pavyzdžiui, rašyti 15 tūkstančių eurų ribą. Ir taip pat komentuodamas pono Fos pasisakymą dėl to, ar procedūra yra privaloma ar ne, manau, kad tekste yra pakankamai garantijų ir e, tome pro, tą procedūrą pasirinkusių žmonių teisės bus tinkamai apsaugotos. Jei ieškinys viršė 5000 e, eurų, tai visos e, diskusijos yra privalomos ir e, šalis gali pas, pareikalauti, kad būtų pasirinkta žodinė procedūra ir visos teisės būtų tinkamai ginamos. Manau, kad susidurėme su problema dėl informacijos klaidos viešoje erdvėje, nes susijusios šalis žino, kad jos gali pasitelkti tą supaprastintą procedūrą. Turime išsiaiškinti, kaip e, paskleisti informaciją apie tai, kad, kad susijusios, kad žmonės, kuriems tai aktualu, žinotų apie tokios galimybės egzistavimą. Dabar ponas Pintų. Ačiū pirmininkė. Prieš pasisakydamas norėčiau pasakyti, kad aš pritariu pono Akselvos išreikštoms abejonėms. Turime labai aiškiai tai suformuluoti. Na, norėčiau pakalbėti temą, kuri, man atrodo, yra labai svarbi. Bet kokio ja, ieškinio teisėtumas neturėtų e, būti apibrieštas e, sumų dydžių ir maži, smul, mažų sumų ieškiniai turėtų būti traktuojami lygiai taip pat kaip ir ieškinys susigražinti didelę pinigų sumą, nes bandymas suskirstyti ieškinius pagal sumos dydį tarsi nu, numenkina mažų sumų ieškinius ir, ir tokias sumas bandantys susigražinti asmenys tarsi tampa menkesnės svarbos. O kaip su advokato ar, ar teisinio konsultanto vaidmeniu? Tai nėra kažkoks ekonominis subje, agentas. Tai asmuo, kuris turi, profesionalas, kuris turi užtikrinti uh, lygybę bet kokioje situacijoje, nes mes kalbame apie situaciją, kurioje šalis atstovaujamos teisininko turėtų turėti tokias pateisės. Kaip ir asmenys, kuriu, kuriuos gina advokatas, o taip nėra. Na, jau kalbame apie ieškinius nedidelėms sumoms Tai to, tokių ieškinių procedūroje šalis taip pat turi būti ginamos. Tokią galimybę turi užtikrinti visos šalis visiems asmenims ir visoms įmonėms, neatsižvelgianti tai, kiek jos gali sauliaisti mokėti teisininkui. Ir nežiūrinti jų finansinį statusą, tokia apsauga teisme jiems, joms turi būti numatyta. Tokia garantiją turi numatyti ES teisė, turiu omeny nemokamą teisininko pagalbą tokiais atvejais. Ačiū. Ponas Vyland, norite, ponė Vyland, norite dar pasisakyti? Taip. Manau, kad tai svarbus klausimas ir vėluojantis teisingumas e, ir e, prilyksta teisingumo neužtikrinimui. Kai kuriais atvejais teisininkas, teisininko dalyvavimas yra būtinas, kitais atvejais teisininko dalyvavimas nėra numatytas ir jeigu negali sauliaisti nusisamdyti advokato, turi galimybę pasitelkti e, teisininką iš nemokamai tokias paslaugas teikiančių organizacijų. O tais atvejais, kuomet numatomas atlyginimas už tas paslaugas, turime būti labai atidus. Manau, kad turime paspartinti procedūras. Optimalus atvejis būtų štai koks. Jeigu e, užsakytos prekės pristatytos puiku, blogiausia situacija yra tai, tada, kai e, Mm, pirkėjas užsisako prekes, pirkėjas nori sumokėti už jas, bet negali. Būtent to, to, tokios situacijos perspektyvą turėtumėme grįsti savo požiūrį. Kaip su tais atvejais, kai niekas neginčia e, prievalės sumokėti, turime suteikti galimybę labai tiksliai paaiškinti situaciją, kad nebūtų jokių trikdžių procedūroje, kad tai būtų įmanoma tarp valstybiniais atvejais, neatsižvelgiant į tai, ar teisininkas dalyvauja ar ne. Kaip aš galiu greitai atsiskaityti arba pateikti ieškinį, kai kaip galima būtų sumokėti, pavyzdžiui, dalim, dalinėmis įmokomis. Blogiausias atvejs yra var, klientas, kuris nenori sumokėti, nors gali. Jie visada įsivelia į bilinėjimosi procedūras, pasitelkia visas turimas priemonės, kad užvilkintų procedūrą ir kad kuo labiau atidėtų mokėjimo datą. Turime apsisaugoti nuo tokių situacijų. Ankstesnis kalbėtojas ponas Fos minėjo, kalbėjo apie tai, kas galėtų nutikti, kaip galėtume padėti gera valia veikiančioms šalims ir padėti to, tokius atvejus, tarpvalstybinius atvejus e, sparčiau išnagrinėti. Tai yra svarbiausias mums dalykas. Ir ar yra teisininkas ar ne. Svarbiausia, kaip padėti e, tam, kuris turi sumokėti. Ir turime nepamiršti, kad didel, jeigu, jeigu nuspręsime, kad didelės išlaidas, susijusios išlaidas turės kompensuoti valstybės narės, tai įsivelsime jau visai kitą dalyką negrimėkime atvejai, kai, kai niekas nesiginčia dėl prievalės sumokėti ir kai skolinga šalis nori sumokėti. Manau, kad ar, artimiausių laikotarpių mums nepavyks parengti aiškių konkrečių atsakymų. Paulo Brunėjai, pirmininkančios valstybės vardu, žodis jums. Grazie, prezidente. <clears throat> Buongiorno a tutti quanti, ancora una volta. Ehm, io vorrei raccogliere le parole. De... Labas rytas. Norėčiau e, pratesti pranešėjos išsakytus žodžius ir pristatyti pirmininkės poziciją. Aš nekomentuosiu teksto detaliai, nes, kaip žinote, taryba vis dar nagrinėja šį pasiūlymą. Mūsų siekis yra parengti kompromisinio pasiūlymą koreperių susitikimai, kuris vyks kitą savaitę. E, siekiant taryboje tą tekstą pristatyti gruodžio ketvirtąją mm, bendram požiūriui patvirtinti. Tai visada būdavo mūsų pirmininkavimo prioritetas ir ministras Orlando pristatęs šį pasiūlymą jūrių komitete pakartojo, kad tai yra priemonė, kurios tikslas užtikrinti, kad kad, kad būtų lengviau gyvendinti tokius sprendimus visoje Europos Sąjungoje. Taigi šios priemonės tikslas ne tik e, užtikrinti spartą ir galimybę greitai veikti, ši priemonė turėtų sumažinti teismams tenkančią darbų naštą, nes daugelį šalių teismai e, sulaukia daugybės ieškinių dėl mažų sumų e, susigražinimo. Ir šia prasme, prie, tame, toje priemonėje yra daug aktualių pasiūlymų. Kalbėsiu trumpai, bet noriu pakomentuoti keletą pasiūlymų, kuriuos išsakė nariai. Pavyzdžiui, siūlymas pasitelkti technologijas yra labai svarbus klausimas. Mes taryboje gana palankiai vertiname šią galimybę, nes tai tikrai padeda paspartinti tokių bylų nagrinėjimą. Čia nekalbame apie e, bylos šalies atitolinimą nuo teisėjo. Priemonės tikslas nėra visiškai at, atimti galimybę susitikti su teisėju. Norėčiau akcentuoti problemą, kurią minėjo ponas Marinijų Pintų. Tai yra būtinybė užtikrinti uh, ga, ga, orę poziciją visoms galimoms uh, e, ginčio šalims. Uh, Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, esame suinteresuota e, tolimesnėmis atviromis diskusijomis su Europos parlamentu ir mane labai sudomino pranešėjos komentarai. Kalbėdamas apie numatytą darbų tvarkaraštį ir paskesnius veiksmus, noriu pasakyti, kad mes tikrai intensyviai dirbame siekdami pasiekti valstybių narių konsensuso iki gruodžio mėnesį vyksančios tarybos. Taryba mm, jau netoli konsoliduotos pozicijos, kaip suprantate, aš negaliu atskleisti visų smulkmenų, nes kol neparengsime teksto, tol to negalėsiu daryti, bet aš vertinu perspektyvas optimistiškai, nes manau, kad įnama tinkama kryptimi. Uh, Toliau žodis Jacek Garskai iš komisijos. Prašyčiau kalbėti jūsų trumpiau, nes mes gana stipriai atsiliekame nuo savo darbų tvarkės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už šį pasiūlymo projektą. Mes jį tikrai labai sveikiname. Džiaugiamės visame pasiūlymo pranešime išdėstytais punktais. Noriu priminti, kad tai yra neprivaloma procedūra ir kad išlieka galimybė pasitelkti nacionalinę procedūrą. Ji skirta tarp valstybiniams atvejams ir ji paspartina uh, E, su mūsų sugražinimą tarp valstybiniais atvejais, užtikrina teisingumą, mažina biurokratinę naštą, mažina susijusius kaštus. Ši procedūra jau taikoma penkeris metus ir niekada nesame sulaukę jokių nusiskundimų dėl to, kad ši procedūra neužtikrintų tinkamų garantijų šalims. o savo pasiūlymu mes numatome dar didesnės garantijas šalims. Taigi, tai tikrai vertinga procedūra ir manome, kad ją tikrai reikėtų pasiūlinti piliečiams ir verslui Europoje. Ačiū. Thank you. I think the floor goes. Ačiū. Dabar vėl žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje. Kai kurios e, klausimus patikslino komisija dėl atsakomybės ir čia kalbame apie geresnę priemonę, kuri, kuri apsunkintų galimybės apgaudinėti klientus piliečius gyvenančius kitoje valstybėje narėje. Norime, kad e, toks e, godinėjimas iš vis išnyktų, nes kai kurios bendrovės įsikūrė e, nutonomisi prielaidą, kad jos iš vis neišsiūs prekių, kurios užsakytos, už kurias mokėta, nes, nes per daug sudėtinga būtų pateikti ieškinį. Kalbame apie specifinę situaciją, situaciją kuomet už prekes sumokėta ir jų, mes jų negavome. Visų pirma, ši priemonė leistų padidinti teisinį aiškumą tiek pirkėjams, tiek pardavėjams ir užbaigtume e, susidarotumas tokiu labai blogu įpročiu. Na, kalbant apie šį reglamentą, negaliu pristatyti visų jo detalių, tačiau raginu kolegas paskaityti patį dokumentą ir patiems įsitikinti, kokia gera e, ši priemonė yra. Ji yra tikrai technologiškai pažangi ir aš manau, kad neturėtume iš vis kištis į šią operaciją. Ja pasiūlė e, komisija, tai yra gera priemonė. Aš siūlau vos keletą pasiūlymų, kaip pakoreguoti šią priemonę, aš manau, kad ji veiks labai gerai. Pagrindas šiam pasiūlymui, jo analizė yra labai gera, todėl kviečiu kolegas atidžiai pasižiūrėti šį pasiūlymą, galbūt pateikti savo pakeitimų. Aš manau, kad e, taupant laiką ir mm, dėl to, kad e, pirmininkaujantį Italiją aktyviai dirba ties šiuo dokumentu, reikia pasistengti laikytis terminų. Tai yra lapkričio 27 yra terminas pateikti pakeitimus. Ir tikiuosi, kad gruodžio pradžioje turėsime tarybos poziciją, kuri e, tikiuosi bus artima komisijos pozicijai. Ačiū. Baigėme diskusiją šio klausimu ir perėmė prie 12 klausimo. Ir dabar Suteikiu žodį komisijai, ponui Viktorui Soloveičikui. Jis mums pateiks e, kodifikavimo ir dokumentų peržiūros direkt... E, pasiūlymus. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū už galimybę trumpai paaiškinti teisėjų, kurios technika taikoma kodifikavimo ir peržiūros atvejais. Kaip žinote, Sąjungos teisės aktai dažnai keičiami, taisomi ir dažnai susikaupus daug pakeitimų tas tekstas sunkiai perskaitomas. Ir kodifikavimo bei peržiūros procedūros e, naudojame tam, kad supaprastiname teisės aktus, kad jie būtų suprantamesni ir skaidresni. Šių technikų taisyklės numatytos tarp instituciniuose sustarimuose 24 ir 21 metų. Kas yra kodifikavimas? Kodifikavimas yra procedūra pakeisti vienu aktu esamą teisės aktą, kuris galioja ir kuris buvo pakeista vienu ar daugiau, daugiau keičiamojų aktų. Kodifikavimas nereiškia esminių teksto keitimų. Ankstesni aktai, kurie yra kodifikuoti, yra atšaukiami. Esminis visų kodifikavimų bruožas yra tai, kad nėra esminių pakeitimų iš vis. Tol kodifikavimas e, laikom, daromas laikomis, laikantis šios nuostatos. Tik tai e, tokie pakeitimai priimtini, kurie nekeičia teksto esmės. Kiekvienu atveju tai patvirtina konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro parlamento komisijos ir tarybos teisės tarnybos, kurios e, išanalizuoja komisijos pasiūlymus ir patvirtina, kad tai yra paprastas kodifikavimas. Kodifikavimo procedūra visiškai atitinka normalų sąjungos teisėkuros procesą, tačiau, aišku, visos e, institucijos e, turi gerbti tą faktą, kad čia neturi, neturi būti jokių esminių pakeitimų. Kas yra uh, peržiūra ar pe perdarimas. Tai kitokia technika, tai yra ir kodifikavimas, ir pakeitimas. E, su vienu tekstu e, atliekamos trys intervencijos į teisės aktą. Pirmiausia, e, patikėmi esminiai pakeitimai esamam teisės, teisiniam tekstui. Antra, nekeičiamų nuostatų kodifikavimas įvyksta su tais naujais esminiais pakeitimais. Ir trečia, atšaukiami ankstes, atšaukiamas naujesnis aktas ir pakeičiamas naujų teisės aktų. E, pateikiant pasiūlymą, esminiai pakeitimai naujas konsultuojamas dalis turi aiškiai skirtis nuo nekeičiamų nuostatų ir konstatuojamų dalių ir dėl to naujai, naujos konstatuojamosios dalis e, patikimos panaudojant kitokį šriftą. Šie pasiūlymai taip pat turi būti patvirtinti darbo grupės, e, apimančios tris teisės tarnybas, patvirtinant, kad tai pasiūlymas neturi kitų ne, esminių pakeitimų, tik tai tų, kurie aiškiai nurodyti. Ir šiuo atveju laikomės normalaus teisėkuros teksto, tačiau vėlgi visos institucijos turi laikyti žaidimo taisyklių e, pagal tarpinstitucinį sustarimą ir apsiriboti diskusijoje tik tai dėl tų pasiūlymo dalių, kurios nustatytos kaip naujos. Kai teisėkuros proceso metu tampa aišku, kad reikia priimti naujus pakeitimus dėl nekeičiamų nuostatų, kas gali pasitaikyti, tarp institucinis sustarimas reiškia, kad tie nauji pakeitimai pirmiausia pristatomi pagal bendras taisyklės dėl komisijos iniciatyvos teisės, kitaip sakant, tie papildomi pakeitimai negali būti teikiami procedūros viduje, viduryje, bet reikalauja, kad būtų rengiamas pakeistas pasiūlymas šio proceso. Sėkmė priklauso nuo visų dalyvių taisyklių laikymasi. Praeitėje komisija ne vieną kartą norėjo dažniau panaudoti peržiūros procesą. Taip pat buvo prašoma E, ir parlamento, tačiau kadangi nebuvo paisoma taisyklių, kai kuriais atvejais e, to rezultato nepavyko pasiekti. Nepaisant to, komisija vis tiek ketina siekti šio tikslo ir tikėsi, kad parlamentos ir taryba bendradaus ir laikysis atitinkamų taisyklių. Mūsų e, įsipareigojimas šią prasme būtų pagrindas dažniau ir efektyviau panaudoti šią techniką ir jūsų komitetas yra labai svarbus veiksnys, veiksnys įtikinant visus parlamento narius aktyviai ir veiksmingai e, užsimti šią veiklą. Ir pagaliau dėl kodifikavimo ir e, peržiūros pasiūlymų, kurie buvo patvirtinti pagal šio posėdžio darbo tvarkę, noriu paminėti, kad nuo 2002 ir 2003 bendrosios kodifikavimo programos pabaigos komisija ir toliau vykdė kodifikavimą pagal esamus poreikius, remiantis metiniais planais. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tam tikrą laiką buvo neįmanoma kodifikuoti teisės aktų, nes dauguma tų aktų e, turi komitologijos nuostatas, kurias reikia suderinti su nauja deleguotojų ir gyvendinimo aktų sistema būtinų pakeitimų patvirtinimas, kad būtų prisiderinta prie naujos sistemą, sistemos, leido pradėti kodifikuoti teisės aktus vėl. Ir taip yra būtent e, su šiais pasiūlymais dėl kodifikavimo, kurie buvo įtraukti į šios dienos darbo atvarkę. Ačiū uždėmesi. Uh, Ačiū, pane Regner herr äh, präsident! es freut mich sehr dass wir die möglichkeit heute haben äh, ihnen zuzuhören. mich interessiert dieses thema. labai ačiū turėjome galimybę išklausyti komisijos atstovo. man labai įdomu nes aš turėjau praktinės patirties briuselio pirmasis reglamentas pavyzdžiui mums kėlė daug didelį galvos skausmas, o tarp, ir buvo tuomet parengtas tarp institucinis susitarimas. Iš pradžių kaip pagrindas e, naujoms redakcijoms, tačiau e, kai patikėme daug naujų pakeitimų, Komisija, pavyzdžiui, patikė daug pakeitimų ir mes viską turime apsartyti iš įvairiausių pusių. Kartais tai labai sudėtinga, kuris uh, tampa sudėtingų teisėkuros tekstų. Na, tarp institucinis e, sustarimas buvo taikomas e, tuo met, kai buvo kalbama apie pasiūlymus, kuriuos e, visi, niekas nesitikėjo dažnai teist, keisti. Tai buvo su Briuselio pirmojo reglamentu. kurie pakeitimai buvo neprimtini, kai kurie pakeitimai, kurie būtų buvę naudingi, nebuvo priimti, nebuvo leista juos teikti. Na, o dabar žinome, kad kai kuriais atvejais kai kurios politiškai jautros rytis nebūtų keičiamos, ypač dėl to, kad atrodė, kad tie pakeitimai nebūtų svarbus. Šį metodą reikėtų analizuoti, nes e, komisija teisės aktų leidėjams, parlamentui ir tarybai suteikia labai mažą maržą pasirinkus naujos redakcijos metodą. Mūsų galimybės kurti, užsimti teisėkurą yra labai ribotos nes mums gali pasirodyti, kad nauji pakeitimai būtų naudingi, tačiau jie nėra primtini pagal procedūrą, tai tol reikia dar pagalvoti apie šias procedūras. Dabartinė situacija apriboja teisės aktų institucijų veiksmus. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Nematau norinčių kalbėti. Ar komisija nori atsakyti? Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsakydamas aš te galiu dar kartą patvirtinti, kad komisijai labai svarbu tam, kad būtų išsaugota jos iniciatyvos teisė kad visos institucijos laikytųsi taisyklių dėl naujų redakcijų. Ir kad galėtume dažniau panaudoti šią techniką, labai svarbu laikytis taisyklių. Žinoma, gali pasirodyti būtina teikti pakeitimus ir pačiame procese, diskusijų procese dėl pasiūlymų projektų gali pasirodyti, kad reikia kitų pakeitimų. Tačiau tokiu atveju būtina paraginti komisiją pateikti pakeistą pasiūlymą. Bet koks bandymas analizuojant naujos redakcijos pasiūlymą teikti esminius pakeitimus nekeičiamoms nuostatoms, pakirta komisijos iniciatyvos teisės principą ir todėl neleidžia panaudoti naujos redakcijos dažnesnių panaudojimų. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Nematau kitų norinčių kalbėti. Galime baigti diskusiją šio klausimu ir pereiti prie 31 klausimo. Dėl Europos konvencijos dėl salginę prieigą grindžiamų paslaugų ir salginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos. Čia esu aš pranešėjas, todėl tarsiu keletą žanginių žodžių. Šis klausimas yra seniausias dokumentas, kurį e, mūsų komitetas yra pradėjęs svarstyti. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 2010 m. gruodžio mėnesį. Praėjo beveik jau keturi metai. Aš perėmiau pranešimo rengimą iš ankstesnio e, jūri komiteto pirmininko Klauso Hainelėne. Iš esmės kalbame apie e, kovas su nelegaliais prietaisais, kurie leidžia be leidimo prisijungti prie televizijos paslaugų, mokamų paslaugų ir kaip apsaugoti tokias paslaugas. Ši apsauga e, liečia televizijos ir radio transliacijas ir internetu E, vykdomas transliacijas. 29 metais Europos taryba pradėjo renkti Europos konvenciją dėl teisinės tokių paslaugų apsaugos. Daugelis Europos valstybių, kurios nėra sąjungos narės, gali būti e, teikti galimybę E, paskirstyti ar e, teikti e, tas prietaisus, prisijungti prie tokių paslaugų teikimo, jeigu jų teisės aktai nenumato apsaugos. Todėl reikia išplėsti 28 metų direktyvos nuostatas ir sukurti bendrą veiksmingą sistemą Europos lygmenių, kad būtų galima apsaugoti tokias paslaugas. Darybos kurias komisija vedė sąjungos vardu, buvo sėkmingos ir konvencija, kuri buvo, pati, buvo patvirtinta 2001 metais ir ji visiškai atitinka direktyvą. Dviejų tekstų formuluotės skiriasi labai nežymiai keliose vietose, tačiau prieš tai, kad taryba paprašytų tarybos parlamento sutikti su konvencijos pasirašymų. E, komisija pateikė bylą Teisingumo teismui, sakydama, kad taryba panaudojo neteisingą teisinį pagrindą sprendimui priimti dėl konvencijos pasirašymo. Dėl to, kad, vietoj to, kad panaudoti 207 sutarties dėl ES veikimo straipsnį, tai yra bendroji komercinė politika, kaip siūlė komisija, taryba panaudojo 114 sutarties straipsnį dėl e, vidaus rinkos e, harmonizavimo. Ir nors parlamentas neturi vaidmens pasirašant konvencijas, teismo byla turi poveikį galimybę patvirtinti konvenciją šiuo atveju, nes taryba taryba turėjo laukti teismo sprendimo prieš paprašydama parlamento sutikimo. Teismo sprendimas buvo pristatytas 13 metų spalio mėnesį e, ir jis palaikė komisijos pusę. Todėl tinkamas teisinis pagrindas yra 2007 sutarties straipsnis. Tai yra bendroji komercinė politika. Komisija ir pirinkaujantį Italiją dabar turi pristatyti vėliausius pokyčius dėl šio dokumento ir situaciją tarybos darbo grupė, grupėje. Parlamentas turėtų pateikti savo e, patvirtinimą šiam pasiūlymui ir laukia tinkamo tarybos prašymo. Nes tik tada mūsų komitetas galės parneš, pra, parengti pranešimo projektą. Dabar norėčiau suteikti žodį Žygai Bahovec iš generalinio direktorato dirba e, komunikacijos tinklai, turinys ir technologija, tai yra taip vadinamas Connect generalinis direktoratas. Prašom, ponė. Well, uh, it is indeed oh, very old. Excuse me. Ačiū, pirmininkė. Tai iš tikrųjų labai senai svarstamas dokumentas. Ir dėl to taip nutiko, kad nuo lapkričio pirmosios iš e, Mark direktorato jis perėjo į Connect direktorato rankas, taigi naujas direktoratas to užsijima. Ir Tai dabar jau žinote visą šio dokumento e, svarstymo istoriją. Neturiu daug ką pridurti prie to, ką jau pasakėte, pirmininkė. Iš tikrųjų, galioja 98 metų direktyva. Po to pradėjome dėrybę su Europos taryba kad išplėstume teisinę, veiksmingą teisinę apsaugą ir įtvirtintumėme sankcijas e, tų šalių atžvilgių, kurios yra ES pasienyje, bet nėra ES narės. Pavyzdžiui, Albanijos, Serbijos, Ukrainos atveju. E, iš kurių mus pasiekia ne, nemaži srautai kontrabandos. Kaip jau buvo paaiškinta, buvo pa, pa, pristatytas sprendimas prisijungti prie konvencijos. Mes suderinome sudarties nuostatas, taryba e, jam pritarė, tačiau buvo imtasi veiksmų remiantis netinkamų pagrindų, mes ėmės e, tyrimo e, nagrinėjimo tai, prieš tarybą ir teisingumo teismas pritarė kom, komisijos nuomonį, kad tai yra išskirtinė, išimtinė ES kompetencija ir mums jau teko pradėti viską, visą darbą nuo nulio e, teisingumo teismui paskelbus savo nutartį ir todėl pasiūlėme naują sprendimą, naują siūlymą tarybai sudaryti konvenciją su Europos taryba dėl e, ribotos prieigos. Ir dabar tas pasiūlymas yra svarstomas tarybos darbo grupėse. Pirmasis posėdis įvyko lapkričio pirmąją dieną ir tą siūlymą svarsti tarybos audiovizualinė darbo grupė. Bet turiu tuo baigti, nes toliau turėtų kalbėti pirmininkaujanti valstybė. Ačiū, sako pirmininkas žodis Karlui Imarizijo, Italijos pirmininkaujančios tarybą vardu. Grazie per avermi dato la parola, prezidente. Dėkoju už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad taryba visapusiškai remia šios konvencijos idėją ir remia kovą su piratavimu. Be kita ko, labai svarbu, kad Europos Sąjunga prisijungtų prie šios Europos tarybos konvencijos. Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta ir atsižvelgiant į e, teisingumo teismo nutartį, 137.12 e, e, dokumentu taryba patvirtino balandį naują sprendimą dėl e, konvencijos pasirašymo. Šie sprendimai remiasi juridinių pagrindų, kurį e, nustatė Teisingumo teismas. Galiausiai tas sprendimas buvo perduotas Europos parlamentui informacijai pateikti. Tai buvo padaryta gegužės mėnesio pradžioje. Paskui Kitas etapas turėtų būti konvencijos prieimimas Europos Sąjungoje. Tačiau tarybos darbo grupėje teksto analizė užtruko ir ypač buvo diskutuojama dėl išimtinės ES kompetencijos tam tikrose srityse ypač kalbant apie daugia šalius aspektus. Pasiūlyti pakeitimai e, ypač devintasis ir dešimtasis straipsnis parodė, kad yra tam tikro netikrumo. Tie straipsniai turėtų leisti ES naudotis jai tenkančią mm, išimtinę teisę, nes devinto straipsnio pagrindu balsų skaičius, kiek tiek, kiek jų turėtų ES visą daugia šalėms e, dėryboms, atitiktų valstybių narių e, pasirašiusių konvenciją skaičiui. Dėl to dar tebėra diskutuojama, diskutuojama darbo grupėje taryboje. Bandome rasti galimą sprendimą. Ir kai tas sprendimas bus rastas, mes jį pateiksime koreperui. Tikimės, kad e, šis siūlymas bus pateiktas dar iki metų pabaigos. Gruodį. Na, o kai šis darbas visas bus atliktas, e, paskui bus kreipiamas į parlamentą, prašant jo pritarimo. Taryba yra įsitikinusi, kad kuo greičiau bus galima, kad kuo greičiau reikėtų imtis darbo bendro su Europos parlamentu ir su jūri komitetu. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū už tai, kad laikytės pasakymo laiko, o dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, jų klausimams ir komentarams. Any... Nematau, kad būtų norinčių kalbėti. Tai reiškia, jog kitas etapas bus toks taryba prašys Europos parlamento pritarimo dėl konvencijos sudarimo ir kai mes gausime tokį prašymą, kitas žingsnis bus toks. Aš parengsiu pranešimo projektą, dėl kurio diskutuosime komitete. Ačiū. Ir kol kas šio klausimo nagrinėjimą baigėme. Ir dabar keliaujam prie 33 darbo atvarkės punkto. Tai yra ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisėnus ir tie agentūra. Žodis pranešėjui ponui Antonijo Marinio Epito. Obrigado, senhor presidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, mes rengiame savo komiteto nuomonę. Nuomonę dėl Eurojusto reformos. Apie tai būtent vyksta diskusija Libe komitete. Norėčiau pasakyti, kad Šis klausimas jau buvo iškeltas ir praeitos kadencijos metu. Ponas Akselvos, mūsų komiteto vicepirmininkas, tuo metu kuravo šį klausimą. Įvyko pirmasis svarstymas, buvo dirbta prie esminių dalykų. Norėčiau pasveikinti kolegą atlikusių puikų darbą. O dabar siekiama modernizuoti e, teisinės taisyklės susijusias su Eurojustu. Kaip e, paminėjo kolega Vos, yra tokių klausimų, kurie dar yra neatsakyti ir mes čia turime pareikšti savo nuomonę. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie duomenų apsaugos dalykus, kas užtikrins e, surinktų duomenų apsaugos kontrolę. Toks yra vienas iš svarbiausių iškylančių klausimų. Aeropol yra organas, kuris rūpinasi būtent duomenų rinkimų ir jų apsaugą. Mes norime išsiaiškinti, ar čia taip pat bus galima numatyti tam organui tokį pat vaidmenį, kokį jis turėjo iki šiol. Ir galiausiai kiek sieks Eurojusto veikla po tos reformos, su Europol, kiek jis, kita institucija palaikys santykius. Visa tai yra klausimai, į kuriuos reikės atsakyti. Nusikalstamumas ES auga, tad šių institucijų veikla yra juolab aktuali. E, e, nusikalstamumas, kaip sakiau, yra įvairia pusis ir uh, vaikų pornografija ir ekonominiai nusikaltimai ir kibernetiniai nusikaltimai, visa tai vyksta. Tad atsakymas iš šių problemų sprendimą būtų susitelkti prie esminių problemų. Jei Europos Sąjunga nesuskirstėsi kategorijas tų pažeidimų, kur išimtinė kompetencija galėtų būti numatyta atitinkamam ES organui, nuolatos kils pačių įvairiausių klausimų dėl to, ar reikia e, vieno ar kito organo ES arba koks tai turėtų būti tas organas, kuris tirs vieną ar kitą nusikaltimą ar pažeidimą. Ir kartais bus pasirinktas variantas, kad ta kompetencija atiteks valstybių narių atitinkams struktūroms - prokuratūrai, policijai ar teismams, kurie tarė paprastai paskutinį žodį šiais klausimais. Sukurti ES atitinkamus organus, kurių darbas būtų tirti e, nusikaltimus tam tikrose srityse, kurios yra e, išimtinai ES kompetencijos ryties gali sukelti problemų. Problemų, apie kurias e, kalbėsime vėliau. Tų iškylančių klausimų yra daug. Pirmiausia, jie yra susiję su e, tuo, kas bus Eurojusto pirmininkas, vicepirmininkas, kas bus personalas, kiek, kiek jo bus, kas bus pirmininkas ir vicepirmininkas. Tie asmenys turi būti, ko gero, ES pareigūnai. O gal kitaip, gal bus pasirinkta, kad tai bus valstybių narių pasiūsti pareigūnai, kuriems atlyginimą mokės jų valstybės. Tai štai, apie visą tai diskutuosime. Aš kuo atidžiau išstudijuosiu tuos darbus, kurie buvo atlikti iki tol. Ponas Aksel Vos, kaip jau sakiau, yra nuveikęs daug šioje srityje. Jis pažymėjo svarbiausius dalykus tam, kad būtų galima parengti subalansuotą gerą nuomonę. Ačiū, pirmininkas. Dėkoju. Kolega Vos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegai Pinto, kuris paminėjo čia mano pranešimo Eurojustas ir jo reforma. Yra klausimai glaudžiai susiję su bendrų Europos paketų, kada mes jį turėsime, koks jis bus. Čia yra tie klausimai, kurie dabar iškyla. Ir, to, ir, ir reikia pasakyti, kad Eurojuste apibriežti tinkamą Eurojusto veiklą nėra lengva. Eurojusto reforma turi vykti ir ją būtina įgyveninti išsiaiškinant, kas yra reikalinga, ar bus stiprinamas teisminis bendradarbiavimas tarp prokuratūrų, kas iš to išeis, tai yra vienas iš klausimų. E, kitas klausimas, kiek dar reikės laukti, kad galėtume pamatyti, kokio likimo susilaukė Europos prokuratūros idėja. O šiaip ar taip, Eurojusto klausimo atidėlioti nebegalima. Reikėtų, kad būtų iškelti reikiami tikslai. E, galbūt reikėtų kurti, pavyzdžiui, baudžiamąją kažkokią ES struktūrą. Ar mums to reikia, ar mes to norime, jeigu egzistuoja Europolas, vyksta bendradarbiavimas jo pagrindu, jau turime teismų struktūrą. O kol kas mums to ir trūksta, trūksta e, tam tikros teisminės struktūros, kuri galėtų užsimti procedūrų teisės klausimais. Galbūt trūksta politinės valios ir drąsos. Manau, kad reikės palaukti gal kokį 10-15 metų, kol reikiami sprendimai bus priimti, kol bus panaikintos visos kliūtis ir kad viskas būtų atlikta taip, kaip reikia ir tinkamiausių būdų. Kai dėl interesų konflikto tarp Eurojusto ir Europos prokuratūros, ko gero interesų konfliktas iškilt gali, kiek komisijos atstovai, kurie e, taip pat posėdžiauja Eurojusto e, atitinkamam komitete bus naudingi ar ne. Kol kas atrodo šis klausimas nėra pats aktualiausias. Ir galiausiai vietos klausimas. Jeigu abi institucijos turės bendradarbiauti, Ar nereikėtų, kad jų būstinė būtų toje pačioje vietoje? Iškils neišvengiamai ir biudžeto finansavimo klausimas. Būtent dėl to šiandien ir, ir kita, kitais kartais, kai sutinku su šešėliniais pranešėjais, aš nuolatos kartoju, kad reikia lukterti, pasižiūrėti, kaip vystysi, vystysis Europos parket, e, prokuratūros, atsiprašau, kuri buvo klausimas. Ir paskui galėsime visi apsitarti dėl to, kaip tame kontekste turėtų atrodyti Eurojusto reforma. Pone Kaufman, ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat ačiū ir prieš tai kalbėjusiems kolegoms. Aš pritariu daugam, kas jau buvo pasakyta. Eurojusto problema yra štai kokia. Atsižvelgia 88 ES veikimo sutarties straipsnį E, ši, ši Eurojustas yra agentūra e, Europos Sąjungos, dėl to viskas sprendžiama bendro sprendimo procedūros pagalba. Būtų labai svarbu dėl to būtent, kad mes žinotume, kiek taryboje yra pažengusios konsultacijos dėl ES prokuratūros skūrimo. Ir paskui galėtume realiai pasižiūrėti ir įvertinti, kaip Eurojustas ir Europos prokuratūra galėtų tarpusavį bendradarbiavimą ir kokius ryšius palaikyti. E, vertinant pradinį tekstą, reikia pasakyti štai, ką prokuratūra pradės veikti realiai ES tik tada, jeigu bus pažeisti ES finansiniai interesai. Eurojustas Eurojustas irgi šį klausimą įtraukė į savo kompetencijos rytį ir aš nežinau, ar taryba iki dabar jau yra sprendusi šį klausimą, kaip išspręsti šį interesų konfliktą. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega Lepinto. E, problemų esama Jeigu peržvelgtume visų baudžiamųjų pažeidimų arsenalą, pamatytume, kad skirtingus juos tyria Europolas ir Eurojustas. Taip turėtų būti. Ir šiaip ar taip, manau, kad turėtume susitarti dėl to, kad egzistuotų vieninga baudžiamoji procedūra. Na ir paskutinė pastaba, kuri mano supratimu yra labai svarbi, yra Eurojusto sudėtis. Apie tai jau esame kalbėję. Reikėtų, kad nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas čia vaidintų uh, labai svarbu vaidmenį nusprendžiančios institucijos ateitį. Tai yra vienas iš svarbių dalykų. Mes labai atidžiai turime sekti, ką darys kolegos nacionaliniuose parlamentuose. Jūs turime įspėti laikytis tam tikros pozicijos. Eurojustas taps agentūra. Ji bus nuolat prižiūrima Europos parlamento ir čia turime likti nuoseklus ir vykdyti viską taip, kaip kitų agentūrų atžvilgių. Dėkoju. Bom, Sr. Presidente, pouco mais a acrescentar, mas agora diria só. Neturiu daug ką pridurti, pirmininkė. Tik pasakyti porą žodžių šiuo klausimu, kurį ką tik aptarė, ką tik kalbės kolega. Esu teisininkas ir aš ypač akcentuoju įstatymo viršenybę, humanistinį šios sistemos aspektą. Ir prokuratura, teisingumo, minister, pro, teisingumo ministerija turi rūpinti šiais klausimais ir teisėjai turi spręsti, ar yra kaip šias problemas spręsti. Policijos pajėgos pagal įstatymą yra kontroliuojamos dviejų institucijų, o e, baudžiamojo teisingumo sistema paklūsta vyriausybei e, pagal valdymo hierarchiją. Tų institucijų funkcijų stebėsien atlieka vyriausybė. I, i, i, ir tos, tos struktūros yra kontroliuojamos Teisingumo ministerijos. Tačiau iškyla bejonių dėl to, kaip kai kuriuos elementus reikėtų spręsti ir kokių žingsnių reikėtų imtis kovojant su e, nusikalstamumu, nes e, tai yra labai gerai organizuota veikla ir kova su ją turi tapti ES institucijų tikslu, ES prioritetu. Turime kovoti su šiuo reiškiniu, tai, tai prievalė, to reikalauja visų ES šalių gyventojai. Tas, tos šalis, kuriuose vyk, pavyzdžiui, baudžiamasis persekiojimas vyksta sunkiai, tai, tai daro ypač didelę žalą plėšiams ir negalime leisti, kad tai vyktų. Pirmininkas, ačiū, kadangi daugiau nėra prašančių žodžio, galime užbaigti tuo tarpu šio klausimo nagrinėjimą ir pereiti prie 34 punkto ir kalbėti apie svarstyti šį pasiūlymą padidinti teisėjų skaičių teisingumo teisme ir vėl žodis e, pranešėjai ponui Marinijų Pintu. Ačiū pirmininkė. Buvau paskirtas pranešėjai renkti šį pranešimą ir tai yra pranešimas dėl siūlymo pakeisti teisingumo teismo statutą ir padidinti teisėjų skaičių bendrajame teisme. ES teisminė struktūra yra tokia. Viršuje yra teisingumo teismas, paskui bendrasis teismas bei e, valstybės tarnybos tribunolas. Egzistuoja trys struktūros, viena iš jų e, valstybės tarnybos tribunolas. E, Prieš keturis metus buvo patiktas pasiūlymas padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių nuo 28, 8, atsiprašau, 28 teisėjais, nuo 12 iki 40. Problemų iškylo tik, kuomet buvo pradėta nagrinėti teisėjų skirimo procedūrą, dėl to valstybėms nepavyko susitarti. ES yra 28 valstybės, o bendrojo teismo teisėjų skaičius iš, išaukti 28 nariais ir kiekviena valstybė turės paskirti po teisėją. Reikėjo paskirti 12 naujų teisėjų ir būtent dėl to valstybės narės negalėjo susitarti, nes mm, ne visos šalis skirtų teisėją ir todėl pasiūlymas įstrigo į aklavietę. Dabar pateiktas pakeit, pakeitimo pasiūlymas. Siūloma ne didinti teisėjų skaičių ne 12, bet 50, tai yra 28 teisėjais iki 56 ir taip ir atsisakyti bendrojo teismo uh, tai yra atsisakyti civil, pi, valstybės tarnybos tribunolo, palikti tik bendrąjį teismą, kaip pirmos instancijos teismą, kuris, e, kuri būtų nukreipiami visi ieškiniai. Tai reiškia, kad teismo, teismų sąrangoje sumažėtų vienu lygmeniu ir bendrajame teisme dirbtų 56 teisėjai rengiamės nagrinėti šį klausimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad jau įvyko susitikimas, kuriam pirmininkavo Pavel Svoboda. Taip pat dalyvavo Teisingumo teismo teisėjas tame susitikime. Jis pristatė priežastis, dėl kurių teikiamas toks siūlymas ir kodėl. Ir todėl būtent mūsų komitetas rengėsi vykti gruodžio trečiąją į Luksemburgą susitikti su bendrojo teismo teisėjais. Ten įvyks keitimasis nuomonėmis, surinks, gausime informacijos ir surinkę visą informaciją pateiksime tolesnį pasiūlymą dėl statuto keitimo. Svarbiausias klausimas svarstant šį pasiūlymą yra tai, kad yra susikaupęs labai didelis neišnagrinėtų bylų skaičius. Bendrasis teismas kiekvienais metais nemažai, paskelbė nemažai sprendimų, bet neišnagrinėja visų bylų, kurios jam pateikiamos. Kai kurias bylas reikia nagrinėti sparčiau bei mažesniais kaštais. Todėl teisėjų skaičiaus padidinimas išspręstų šias problemas. Kitas, kita galimybė didinti padėjėjų teisinių e, sekret, sekretorių teisininkų skaičių, kurie skiriami dirbti su kiekvienu teisėju. Mes ieškome paties pigiausio kelio išspręsti šias problemas, kurias būtina išspręsti. Ačiū, ponė pirmininkė, manau, kad galime pritarti pranešėjo minčiai ir iš tikrųjų patvirtinti, kad padėtis teisingumo teisme yra uh, E, nebekontroliuojama. Jau trejata metų visi kalba apie tai, kad reikia padidinti teisėjų skaičių dirbančių bendrajame teisme, nes susikaupusių neišnagrinėtų bylų skaičius, nežiūrinti tai, kad teismas korega, keitė savo darbo tvarką, vis dėlto yra labai didelis. Ir kal, už, siekiant užtikrinti teisingumo gyvendinimą, tai yra nepriimtina, ne, teisingumas negali taip vėluoti. Uh, Todėl reiks imtis, reikės spręsti šį klausimą ir didinti teisėjų skaičių. Aš asmeniškai manau, kad siūlymas dvigubai padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių yra šiek tiek mm, per didelis. Sutinku, kad galime didinti 9-12 teisėjų. Ta, teis, dirbančių teisėjų skaičių reikia ieškoti išmintingo sprendimo, kaip paskirti, nominuoti papildomus teisėjus. Vyks keitimasis nuomonėmis su Luksemburgio teisme dirbančiais teisėjais, bet manau, kad čia e, reikia nepamiršti, kad e, iniciatyva yra tarybos rankose, nes parlamentas pritarė šiam siūlymui, tačiau taryba nesugebėjo pasiekti konsensuso ir E, teks tikriausiai laukti ir susitaikyti su tarybos sprendimu ir už, siekiant užtikrinti, kad teisingumo sistema ES nevėluotų. Thank you, Mr. Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всички ние получихме... Понас Радев, ačiū. Pirmininkė, kolegos, visi gavome laišką, e, kurį parlamentui nusintė ponas Kuris e, spalio 14-ąją. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į laiške minimą atvejį, kuris aktualus mūsų šiandienos diskusijoms. Tai yra sunkumai, su kuriais susiduria teisėjai, skirdami e, teisėjus dirbti pilietinės, atsiprašau, valstybės tarnybos tribunolę. Tai yra pirmosios instancijos teismas, jame dirba tik septyni teisėjai, juos skiria taryba, balsuodama vienbalsiai po atrankos procedūros, kurį vykdavom visoje Europoje ir iš kandidato sąrašų, kurį parengė nepriklausomas e, e, komitetas. E, To tribunolo e, įgaliojimai baigėsi prieš porą metų, taryba turėjo paskirti du naujus teisėjus, tai nebuvo padaryta. Atrodo, kad tarybos pirmininkas taip pat mano, jog skirimo procedūrą reikia suspenduoti ir palaukti bendros ES teismų reformos. Ir tuo tarpu manoma, kad 2016 bendrasis teismas turėtų būti e, sujungtas su e, valstybės tarnybos tribunolu. Jei, tačiau nagrinėjami, kai, kur, kai kurios nagrinėjimos bylos negali laukti 2016. Ir iki šiol nominuoti trys kandidatai į dabartinį, dabar veikiantį tribunolą. Du kandidatai iš Portugalijos ir Bulgarijos. Portugalų kandidatus palaiko valstybių narių dauguma, tačiau jų skirimui pasipriešino taryba. Bet tuo, ir tuo tarpu nustojo galioti dviejų tribunolę dirbančių teisėjų įgaliojimai. Pirmininkė, manau, kad sprendimas suspenduoti skirimą neleidžia įgyventinti teisingumo ir tai kenkia tinkamam teisingumo įgyvendinimui. Taip pat nepaskyrusi dviejų reikalingų teisėjų taryba nevykdo e, sutartyje jai patikėtų užduočių. E, pirmininkas Kuris teigia, kad jau dabar juntamas negatyvus tos aklavėtės poveikis e, teisingumo užtikrinime. Aiškumo stygius neleidžia veiksmingai spręsti nagrinėjamų bylų. Jei čia yra tarybos atstovas, norėčiau žodį klausimą, kodėl teisėjų skirimas į, į pilietinės tarnybos tribunolą buvo suspenduotas ir kodėl tai susijęta su bendraja teismų reforma kaip iš ankstinė sąlyga. Kodėl taryba paprašė, kodėl taryba neatnaujino dviejų narių uh, mandatų, tai iš tarp jų pono Mahonį iš Junktinės karalystės. Taryba atsisakė tai patvirtinti ir e, pasiūlė kandidatus iš sąrašo rotacijos principų. Ar nemanote, kad e, teisėjų skirimo procedūros suspendavimas kelia bejonių dėl teisingumo užtikrinimo ir taip pat dėl lygaus traktavimo? nes skirtingai skiriami kandidatai, tirzinami kandidatai iš to paties sąrašo. Norėčiau, kad noriu duoti klausimą žodžių tarybai ir komisijai. Nema, nematau prasmės mums čia ieškoti teismo problemų sprendimo, nes jas dar labiau apsunkina taryba. Jeigu jums reikia detalesnės informacijos, aš malai ją jums suteiksiu. Ačiū. Uh, sure that... Ačiū. Nesu įsitikinęs, kad čia turime tarybos atstovą, kuris atsakytų į klausimą, bet galbūt komisija vėliau atsakys į jį. Panas Lebreton. On a évoqué tout à l'heure de façon récurrente le problème des bureaucraties. Jau kalbėjome apie nacionalinės biurokratijos problemas, tačiau vis dar grįžtame prie bandymų didinti tą Europos biurokratiją, sukūrėme agentūras, o dabar pats teismas susijęs tuo pačiu nu, elementu, nes e, dabar e, e, siūloma e, padidinti dvigubai teisėjų skaičių iki 56. Aš prieštarauju. Pirmajo, pirmasis prieštaravimas yra ekonominis, nes dėl to teisingumas taps brangesnis, galime įvertinti, kad vienas teisėjas kainuoja milijoną eurų per metus, jeigu dar 28 pridėsime, tai bus dar 28 milijonais daugiau ir noriu priminti, kad Europos e, deficitas ir taip yra baisiai deficitinis ir taip pažydžiamas ES sutartis. E, todėl e, reikia disciplinuoti valstybių narių norus. Kitas prieštaravimas yra politinis čia ne tik e, technikos reikalas. Padidindami teisėjų skaičių suteiksime didžiulį svorį, politinį svorį teismui, kuris pasidarys dar svarbesnis negu yra ir tai e, nepageidautina demokratijos prasme. Šis teismas bus e, tiek laisvas, jeigu mes galėsime jį, jam suteikti taip pat ir viešosios teisės funkcijas. <clears throat> Ir tuomet e, teismas turės e, ką veikti tuoms teisėjams. Kaip? Ir nenoriu priminti, kad e, principas yra įrašytas sutartėse ir Todėl manau, kad turime ieškoti kito sprendimą. Tai yra pirmasis sprendimas pasiremti Prancūzijos pavyzdžių ir kitas sprendimas pasiremti amerikiečių pavyzdžių, transformuojant teismą į aukščiausiąjį teismą, kuris tik tai pasirinktų tas bylas, kurias jisai imasi spręsti. Yeah. Uh, so, Mr. Buda. Buda. Ponas Buda. Ačiū pirmininkė. Nedidelis, keli nedėlį pasvarstymai šiuo klausimu. Čia buvo pasakyta, kad tribunalas nebesusidaroja su darbo krūviu, e, krūviu, kuris didėja, taigi turime problemą. Pažiūrėkime, ką galima padaryti, kad išspręstume tą problemą. Žinoma, teisėjų skaičiaus padvigubinimas iki 56, aišku, nebūtinai yra geras sprendimas, nes ir taip vienas teisėjas kainuoja nemažai vieną milijoną, tai galbūt neprimtina. Kolega sako, kodėlgi ne įvedus rotacinės sistemos, kad 7 e, ar 12 teisėjų valstybės narės rotacijos pagrindų atsiųstų į teismą. Taip palengvintume teisėjų darbą. Nes nesprendimas, sakyti, negalime padidinti teisėjų, bet negalime ir daugiau nieko daryti. Negalime kištis į teismo procedūras, nes e, teisingumo sprendimas, e, kuris vėluoja, kartais yra beprasmis. Ačiū. Ar taryba norėtų pakomentuoti šį klausimą? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai, kad taryba nėra įpareigota imtis veiksmų. Tiesiog norėjau pasakyti tikrai techninių požiūrių dėl tų pastabų, kurios buvo išsakytos dėl viešosios tarnybos tribunolo. Tarybos sprendimo nėra atsisakyti e, to tribunolo narių, kaip sakė kalbėtojas. Yra tiesiog tam tikras blokavimas dėl to, kad trūksta vienbalsiškumo taryboje. Kol to nėra, dėl tų abiejų pareigybių, kurios buvo numatytos, kurios turi baigtis rugsėjo mėnesį, Ir dabar dėl to ir turime tokią padėtį. Nėra tarybos sutarimo, kaip reikėtų paskirti e, tos, to tribunolo narius, nes reikalingas vienbalsiškumas ir situacija yra blokuojama. Nėra ypatingų problemų, tiesiog reikia surasti tą vienbalsiškumą ir tai yra sunku. Sunku, nes yra mažiau e, to tribunolo teisėjų negu valstybių narių. Ir buvo pateiktas šešių pavardžių sąrašas, tarp kurių yra dabartinis teismo pirmininkas numeris vienas, taip pat antrų numerių Portugalijos e, ir e, antra pozicija, trečia pozicija e, Bulgarijos kandidatas, o postų yra tik šeši, tad reikia rasti sutarimą dėl tų šešių postų, kol kas to padaryti nepavyko ir kol kas, kol gali trumpuoju laikotarpiu ir nepavykti rasti to sprendimų. Būtent dėl to tarybai pirmininkauti valstybė ir siūlo pateikti naujus siūlymus ir teismas pateikė būtent šį naują globalesnį siūlymą, apie kurį jūs turėsite progą, aš manau, ateityje dar tarti žodį. Ir tuomet bus matyti, ar tą siūlymą rems parlamentas ir taryba. Ar ne, tuo būtų būtų išspręstas ir Europos Teisingumo teismo, ir minėto mūsų tribunolo klausimas. Uh, 28 teisėjai toks ten numatytas skaičius ir tuomet ta situacija blokuojama nebebus ir galbūt atsiras galimybė paskirti tuos abudu teisėjus trūkstamus e, valstybės tarnybos tribunole. Ir, o iki tol galbūt bendrasis teismas galėtų užsimti e, pareigomis, kol blokuojama situacija e, viešosios tarnybos tribunole. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Aš esu įsitikinęs, kad vienas iš svečių, ponas Kalo Eskobaras, teisingumo teismo sekretorius galbūt gali paaiškinti esamą situaciją. Ačiū, ponia pirmininkė. Ši tema yra labai svarbi. Mes ir svarbi teisingumo teismui, nes tai yra teisingumo e, institucijos veikimo klausimas, tai yra tema svarbi apskritai Europos Sąjungai, e, ekonomikos subjektams ir kitiems. Puikiai žinote, kad e, pranešėjas aiškiai gerai paaiškino teismo situacijos istoriją. Trys jurisdikcijos, kurios buvo paminėtos, tai yra tribunolas, kuris atsakingas dėl ginčių tarp e, asmenų, tarp ekonomikos subjektų, dėl restrikcinių priemonių e, iš tarybos pusės asmenų atžvilgių. Ir jis jau negali susidoroti su bylomi, bylų skaičiumi. Taigi buvo pasiūlyta padidinti teisėjų skaičių 12. Pasiūlymas e, buvo pritartas, pasiūlymų buvo pritarta parlamente ir tam tikras parama buvo tam e, na, išsakyta ir taryboje, tačiau problema yra, kaip na, paskirstyti tokį skaičių teisėjų tarp 28 valstybių narių. Italijos, e, val, pirminkaujant Italiją, pakla, paprašė teismo pasiūlyti kitą sprendimą. Ir pirmasis E, sprendimas, kuris siūlo teismas, tai yra išlaikyti bazinį sprendimą trejus metus, galbūt e, pažiūrėti, ar situacija pagerės ar pablogės. Yra keli elementai. Mums svarbu būtent tai. Pirmiausia, tendencija, kad daugėja bylų yra e, daug didesnis negu kad teismas įsivaizdavo 11 metais tribunolas e, gavo 636 bylas ir šiais metais 950. Iki 950 padėjo bylų per trejus metus, tai yra didėjimas labai greitas. Ir turint e, teismas galvoja, 56 teisėjai po trijų metų nebūtų per didelis skaičius nes tiek ginčių gali patekti į tribunolą. Be to, teisme buvo 1300 bylų, dabar yra daugiau kaip 1500. Tai yra elementas, kuris reiškia, kad teismas nesugebė spręsti visų bylų per tinkamą laiką. Ir čia e, svarbi antra tema. Nuo 2011 metų, nuo to pasiūlymo patekimo, Teismas jau aštuonis kartus mm, pareiškė, kad e, e, kad buvo pažeitas 475 pagrindinių teisų straipsnis. E, ir dėl šio pažeidimo buvo, reikia atitinkamą terminą viską išspręsti. Kalbam apie 23 milijonus eurų, už kurios atsakinga Europos Sąjunga dėl tribunolo, tribunolo kylančių problemų. Ir keturios bylos teisme yra pateiktos, kur e, Valstybės teigia, kad e, tribunolo procedūros yra pernelyg ilgos. Tokia yra teismo analizė. E, situacija smarkiai pablogėjo, nuolat blogėja, e, palyginti su 11 metais. Ką įsivaizdavome 11 metais? Ban, teismas bando rasti geriausią būdą, kaip išspręsti šią problemą, kokiamis problemų paspartinti bylų sprendimą, Ir aišku, kad e, procedūros blokavimo problema yra politinė. Ir dėl šio teikiamas toks pasiūlymas. Norėčiau e, pasakyti, kadangi jūs turėjote e, progą apie tai kalbėti su teismo nariais, norėčiau iškelti paprastą. Paprastą sprendimą. Nereikia dvigubinti teisėjų skaičios, padidinti jų skaičių 12. Tribunolo e, etatų skaičius jau yra numatytas. Nuo iki 19 metų ši procedūra įvyktų tam, kad būtų tik tai dvi jurisdikcijos, ne trys, e, teismas ir tribunolas. Ir e, tribunolas turėtų dvigubai daugiau teisėjų negu valstybinarių. Tai yra sprendimas. Reikia išvengti to politinio blokavimo. Aš tuoj pabaigsiu. Noriu paminėti na, kainą. Jūs sakėte, kad milijoną eurų kainuoja teisėjas. Taigi, pirmajame etape 12 teisėjų, kurių mes prašome nuo 11 metų, tai kaina būtų 11 milijonų Iš tikrųjų tai būtų 9 milijonai kvalis 4. Ir čia įskaičiuojamas ir kabinetas, infrastruktūros kaina, viskas 9,4 milijonai. Antroji dalis, septyni tribunolo teisėjai, 2016 e, metais 1 milijonas 1,9 tai būtų 2019 metais, tai būtų 7,2 milijono. Tai yra, iš, tai, taigi, 28 e, teisėjai kainuoja 18,5 milijono. Tai daug pinigų, tačiau 6,6 procento teismo e, biudžeto tik tai būtų tas padidinėjimas ir 0,3 procentų Europos institucijų administracinių išlaidų. Tai yra kaina, kurią reikės mokėti už tai, kad e, teisingai funkcionuoti teisingumo administracija. Ir baigiu dabar, jeigu leisite. Tai yra, kokia būtų nereformavimo kaina. Jau sakiau, kad šiuo metu e, reikia 23 milijonų e, keturiose bylose. Ir e, čia taip pat kyla ir teismo ir e, interesų konflikto pavojus. Tokios rizikos egzistuoja. Kitas elementas. Ginčių e, teisme kaina. Čia šaltiniai yra du. Yra e, prieštaravimai dėl baudų, kurios e, yra paskyrusi komisija dėl konkurencijos teisės pažeidimo. Na, komisija 14 metų 30 rugsėjo pateikė skaičius, kad baudų skaičius, baudų suma yra 7 milijardai 100 milijonų eurų, kur yra blokuoti e, banko sąskaitoje laukiant e, teismo sprendimo. Tie pinigai netitenka nei visuomeniai, nei niekam, niekas negali jų panaudoti, nei ekonominiai veiklai negali įmonės panaudoti ir negali būti integruoti į ES biudžetą, kol nebus, kol nebus teismo sprendimo. Ir galiausiai valstybių ginčiai, kurie neturi galbūt e, piniginės išraiškos, tačiau čia apie skaičius nekalbėsiu, Tačiau ekonominė prasme e, reforma yra prasminga ir ekonomiškai naudinga. Vietoj 20 milijonų eurų mes patiriame nuostolių milijardų eurų. Taigi, aš jums sakau, kad e, teisingumo sistema veiktų teisingai, tai yra tam tikra vertė taip pat su tuo susijusi. Ir būtent e, dėl to mes patikėme tokį pasiūlymą, tikėdamėsi, kad e, Europos parlamentas parems teismą, kaip ir iki šiol, e, diskusijose su taryba. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Thank you, Mr. Anderson. It was interesting to hear that... Įdomu buvo išgirsti, kad bylų skaičius padidėjo taip smarkiai. Ir man kyla klausimas, gal ponas Kalas Kovaras žino atsakymą, kodėl tas bylų skaičius taip smarkiai padidėjo. Ar tai yra nuolatinis pokytis, ar tiesiog, tiesiog nepasisekė. Tokia situacija šiaip atsirado netyčia. Ar norite atsakyti dabar? Jeigu leisite, pirmininkė, yra ne viena priežastis. Žinoma, teisėkuros veiklos plėtojimasis ES, kur kuo platesnė ES, tuo daugiau yra e, galimybių, kad gal kils kinčių. Be to, vis daugiau darbo yra daugiau ryšių tarp e, valstybių narių ir tai yra ginčių taip pat e, šaltinis. Taip pat yra techninių dalykų, tai yra REACH e, direktyvos e, skirtos cheminėms medžiagoms e, sritis, ginčių dėl jų, dėl ribojančių priemonių trečiųjų šalių atžvilgių, išorės politikos srityje. Tai yra susijęs su ukrainiečiais, iraniečiais, rusais. Yra ginčių, kurie patenka į tribunolą apie šimtas tokių bylų. Ir būtent šie elementai reiškia, kad bylų skaičius daugėja nuolat. Be to, aš tą progą noriu pasakyti, kad mes rengiame nedidelį papildomą dokumentą su šiais skaičiais, kuriuos aš paminėjau, kurie jums pademonstruos, kurio, kaip ši tendencija yra, kodėl ši tendencija yra nuolatinė e, ir ji nesikeis. I would like to give the... Ačiū. Ponas Kepinė iš komisijos dabar. Merci, monsieur le président. Pour ce qui concerne... Dėkuoju, ponia pirmininkė, kai dėl Europos komisijos, kai pirmą savo prašymą pateikė teismas dėl teisėjų skaičius padidinimų 11 metų pradžioje, Europos komisija pateikė formalią nuomonę, kur išreiškė savo visapusę paramą e, teismo siūlymui. Ir komisija bent kartą ne pati pateikė siūlymą, bet e, Europos komisija būtume atsakinga ir už teisingumo struktūrų teisingą veikimą, yra tiesiogiai susijusi su šiuo klausimu. Ir mm, mes kartais matome, kad komisijos sprendimai apskundžiami teismui, tad mes norime, kad visos jurisdikcinės struktūros veiktų sklandžiai. Europos komisija ne vienintelė parėmė teismą. Jūs prisiminsite, kad Europos parlamentas e, bei taryba yra padarę tą patį buvo paremtas šis siūlymas padidinti teisėjų skaičių ir tik paskui susidūrus su sunkumais, e, skiriant teisėjus, e, neišėjo to projekto konkretizuoti. Tuo tarpu, kaip jums aiškino teismų sekretoriato vedėjas, bylų skaičius augo nuolatos teisme ir būtent dėl to Europos komisija išlaiko savo paramą teismui ir mano, jog buvo pateikta naujų minčių, tą padarė teismas ir tos mintis yra visiškai tinkamos. Būtent dėl to, kad buvo pateiktas siūlymas pamažu atsi, tą problemą spręsti, išdėstant ją atskirais etapais, trimis etapais. Ir tik tai 2019 metais bus įgyvendintas tas trečiasis etapas ir teismas tuo met jau dirbs su sustiprintais pajėgumais. Labai trumpai norėčiau pridėti du dalykus, ponė pirmininkė. Pirmasis būtų toks. Galbūt tai yra vienintelis dalykas, dėl kurio Europos komisija pareiškė kritiškesnę pastabą dėl teismo siūlymo. E, komisijos nuomonė 11 metų jau tai buvo išdėstyta. Europos komisija manė, jog teismas, ypač teismas, kur yra 56 teisėjai, turėtų keisti savo darbo metodus. Ir Europos komisija manė, jog svarbiausias principas, kuris turėtų būti priimtas tam teisme, turėtų būti E, teisėjų mokymas ir jų specializacija. Ir mes manome, kad ateityje, atsižvelgiant į tų bylų techniškumo lygį, į jų sudėtingumą, reikėtų, kad e, savo kolegijas šis teismas formuotų atsižvelgdamas į tam tikrą specializaciją. Ir reikėtų, kad kiekviena kolegija užsimtų tam tikromis bylomis, tam tikro pobūdžio bylomis. E, komisija ir toliau lieka būtent prie šios minties. Na ir paskutinis dalykas prieš apibendrinant, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti alternatyvą, apie, kuri dažnai minima, sakoma, kad nereikia daugiau teisėjų tam teismui, užtenka padidinti teisėjų padėjėjų skaičių. Jums leidus, esu komisijos pareigūnas ir esu dirbęs teisingumo teisme referentu, norėčiau pasakyti štai ką. E, to teismo teisėjai šiandien susiduria kiekvieną savaitę su tokia situacija. Vyksta teismo posėdžiai 2-3 dienas, paskui vyksta diskusijos, taip teisėjų, tarp teisėjų rengiamos nutartis. Na, o teisėjų likęs laikas yra skirtas tam, kad jie galėtų apžvelgti nutarčių projektus. Kiekvienas teisėjas turi tris padėjėjus šiandien. Tad teisėjų tenka visą laiką dirbti prie tų trijų e, padėjėjų teisinių parengtų nutarčių. Ir neatsitiktinai egzistuoja tas trijų skaičius tiek teisme, tiek tribunole jau kurį laiką. Nes mes manome, kad nebūtų galima teisėjų turėti daugiau padėjėjų, nes jis tiesiog nepriektų jų atliekamo darbo. Jeigu jis turėtų penkis padėjėjus, pavyzdžiui, jis tikrai negalėtų peržiūrėti jų visų atlikto darbo. Būtent dėl to aš asmeniškai manau, kad teisėjų skaičiaus padidinimas yra puikus siūlymas ir geras sprendimas. Ačiū. Uh, uh... Labai ačiū. Manau, kad uh, diskusija šiuo klausimu gali būti baigta. Užbaigdamas norėčiau pranešti, kokia bus nauja darybų komanda. Sutarta, kad e, darybų įgaliojimus patvirtinus Birželio 20 dieną 2013 metais gal, ir e, E, tokia bus darybų komanda. Svoboda pirmininkas Pintų, Tadeuš Svefka, e, Antoni Dalvo ir Heidi Hautala. Tiek šiuo klausimu. Ačiū už šią diskusiją. Dabar galime pereiti prie kito klausimo. 35 klausimas. Kadangi nematau pono Kavados, noriu suteikti žodį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 Aš turėjau galbėjęs dalyvauti metinėje plenarinėje observatorijos sesijoje, observatorijos skirtos intelektinės nusivės teisų pažeidimui Alikantėje. Tai įvyko šių metų lapkričio mėnesį. Ten buvo taip pat ponas Kavada. Mūsų dalyvavimas buvo svarbus, nes Europos parlamentas turi dalyvauti ten kaip stebėtojas Europos parlamento nariai yra ten laukiami mielai. Ir tai yra svarbu tiek viešam, tiek privačiam sektoriui. Šis vizitas buvo labai naudingas man, aš sužinau, surinkau daug informacijos. Observatorija įkurta 2009 metais, jos tikslas yra E, rinkti informaciją apie e, padirbinėjimą, piratavimą, kaip tai, kokį poveikį tai daro ekonomikai ir sudaryti galimybės valstybės narėms keistis geriausią patirtimi šioje srityje. Teisės reikalų komitetas ir jos, jos pranešėjas Antonija Masi Pidalgo, e, socialistų ir demokratų frakcijos narys, pateikė pasiūlymą dėl Europos komisijos pasiūlymo, kaip reformuoti observatoriją. Todėl vidaus rinkos harmonizavimo biuras atsakingas už šią observatoriją gaus naujas užduotis. Vienas iš elementų, dėl kurio sutarta per darybas, yra pakeisti observatorijos pavadinimą. Jos pavadinimas buvo Europos observatorija e, padirbinėjimų ir piratavimų, o dabar tai yra nu, intelektinės nusavybės teisų pažeidimo observatorija. Beslankydami ten gavome informacijos apie kai kurios tyrimus. Aš pasidalysiu tam tikrą informaciją su jumis. Nuo 12 metų spalio mėnesio, e, nuo observatorijos darbo pradžios, atlikta daug įvairių darbų, surinkta daug informacijos ir faktų, siekiant informuoti mus sprendimų prieimimo instituciją ir tam, kad būtų skleidžiama informacija visuomeniai dėl intelektinės nusaibės teisės, teisų. Keli, sukurti keli, keli duomenų bankai, e, kad būtų palengvinta teisų turėtojų padėtis, teisų savininkų padėtis. Na, atlikta keletas tyrimų dėl intelektinės nusaibės teisės. Pirmiausia, tyriant tuos sektorius, kur intelektinės nusaibės teisės yra svarbesnės ir e, rezultatai rodo štai, kad Viena iš trijų darbo vietų ES yra tiesiogiai susijusios su intelektinės nusivės teisėmis. O sektoriai, kurie čia susiję su e, šiomis teisėmis yra sukūrė 39 procentus BVP ES. Antrame etape panašus tyrimai daugiau dėmesio skirs mažoms ir vidinėms įmonėms, o iš anksnės išvados rodo, kad MVI e, taip pat e, yra e, smarkiai susijusios su intelektinės nusavybės teisėmis skirtingai nuo įsitikinimų, kad tik tai didelės įmonės gauna naudos iš intelektinės nusaivės teisų apsaugos. Observatorija pastudijavo kai kuriuos e, pažeidimus ir pabandė apskaičiuoti nuostolius dėl, pavyzdžiui, kosmetinių produktų padirbinėjimo. E, čia nuostoliai siekia 4,7 milijardo, 15 tūkstančių darbo vietų prarasta. Toliau kitas tyrimas buvo susijęs su europiečių supokimu, kas yra e, intelektinės nusaivės teisės. Dauguma europiečių vertina jas ir mano, kad jos prisideda prie ekonomikos. Tačiau, kai kalbama apie asmeninius įpročius, dažna, dažnas mano, kad nedideli nusaivės teisų pažeidimai yra pateisinami, nes galbūt kaina geresnė galima e, sumokėti, galbūt nėra galimybių legaliai parsisiųsti kažkokią programą ar per didelį jos kainą. Tai jie mano, kad tai yra nusikaltimas, kur aukų nėra. Tokios nuomonės yra pasklydusios gana plačiai e, nuo 15 iki 24 metų amžiaus grupėje. Taip pat e, Yra keletas duomenų bankų, pavyzdžiui, teisės, teisų gyvendinimo e, duomenų bankas. Teisų savininkai gali pasinaudoti šio, šio duomenų banko ir įvesti savo informaciją savo gimtąją kalbą, kur jį automatiškai išverčiama. E, Domenų bankas e, įkurtas 2013 metais ir jis šiuo metu plačiai naudojamas ir yra prieinamas muitinių pareigūnams taip pat. Tai yra labai svarbi priemonė, nes e, daug lengviau teisų savininkams užtikrinti savo teisų apsaugą ir lengviau pasiekti teisės, tai, teisės saugos institucijas. Dar, viena, e, dar vienas duomenų bankas, kuris buvo pristatytas, tai yra darbai našlaičiai. Darbų našlaičių duomenų bankas Tai yra darbai, kurių sav, teisų savininkų nustatyti neįmanoma. Daug tokių darbų yra bibliotekose, muziejose. Ar radio ir televizijos stačių kolekcijose. Yra e, šiam klausimui skirta 12 metų direktyva kurioje numatyta sukurti bendrą Europos registrą, į kurį būtų įrašyti visi darbai našlaičiai. Visi darbai, bet kur, ar bet kuris darbas, kuris ten yra įrašytas, gali būti naudojamas kultūros įstaigų ir tuo pat metu garantuojama teisų apsauga. Šis duomenų bankas yra sukurtas pačios observatorijos kartu su suinteresuotomis šalimis. Ir duomenų bankas jau egzistuoja, jo veikla, jis, jis paleistas e, nuo spalio mėnesio ir žmonės įkūrė gana su nemanku pasidžiavimu pristatė į mums e, Taigi, kolegos, man susidarė įspūdis, kad ši observatorija yra naudinga. Turime stebėti tolesnį jos darbą. O observatorijos darbo rezultatais galime pasinaudoti, todėl manau, kad e, turime toliau dirbti su e, rinkos e, harmonizavimo biuru ir toliau. Ir Aš pakviečiau observatorijos vadovą atvykti į mūsų komitetą, pasidalyti plačiau jo veiklą su mumis. Ačiū. Uh, uh, Ačiū. Ar norėtų nariai komiteto ką nors pakomentuoti? Atrodo, kad ne. Ačiū už sutiktą informaciją. Ir dabar periname prie 36 darbo tvarkės punkto žodis pranešėjai poniai Hautalai. Man atrodo, kad visi jau ima pavarkti, bet pasistengsiu kalbėti glaustai. Pristatau aštuonis pranešimus, kurie yra tapatus. Juose kalbama apie aštuonių valstybių valstybių prisijungimą prie 88-ųjų konvencijos dėl vaikų grobimo, taip vadinamos Hagos vaikų grobimo konvencijos. Manau, kad daugelis, daugelis iš mūsų dirbdami parlamente esame susilaukę prašymų iš į, į beviltišką padėtį atsidūrusių tėvų su, su, padėti surasti jų vaikus. Kalbu, čia kalbama apie Alboną, Albaniją, Andorą, Armeniją, Gaboną, Rusiją, Seišelius ir Singapūrą. Šios šalis nori prisijungti prie šios konvencijos kaip naujos susitarančios šalis ir noriu pasakyti, kad visos ES valstybės narės yra ją ratifikavusios problemų iškilo todėl, kad šių šalių prisijungimų iškilo kliūčia nuo 2011. Iškilo teisinių neiškumų ir dėl jų naujosios tarančios šalis vėluoja prisijungti. Buvo neaišku, ar naujų šalių įstojimas priskirtinas ES išimtiniai kompetencijai. Komisija pateikė pasiūlymus dėl tarybos sprendimo, dėl tų šalių patvirtinimo dar 2011 gruodžio mėnesį. Tačiau taryba tiems pasiūlymams nepritarė dėl to, kad iškilo dviprasmybės dėl kompetencijų. Parlamentas palaiko komisijos išimtinę kompetenciją šioje srityje, nežiūrint tai, kad dauguma valstybių tam priešinasi. Galiausiai e, svarbiausias momentas buvo pasiektas 2013, kai šis išimtinių kompetencijų klausimas buvo pateiktas Teisingumo teismui ir Teisingumo teismas paskelbė savo sprendimą. Ir anot teismo ES turi išimtinės išorinės kompetencijas šioje srityje, tačiau teismas taip pat pareiškia, kad konvencija nenumato automa, autonominių tarptautinių organizacijų veiksmų. Todėl naujų susitarančių šalių įstojimas, prisijungimas prie konvencijos reikalauja sprendimų, pagal kuriuos valstybės narės privalo pritarti naujų e, prisijungiančių šalių įstojimai. Dabar trumpai pristatysiu svarbiausius šios konvencijos aspektus. Ten numatytas sugražinimo mechanizmas bei jie e, intensyvinamas šalių bendradarbiavimas. Gražinimo mechanizmas, kurio tikslas užtikrinti saugų, spartų pagrobto vaiko sugražinimą į prastinę gyvenamą šalį. Taip pat numatomos administracinė bendradarbiavimo galimybės apsprendžiant vaiko globą kompetitingas teismas ir taikyti įstatymai yra to šalies, kurioje vaikas įprastai gyvena. Konvencija taip pat skatina taikia prieiga prie teisių ir užtikrina tėvams, gali, vaikams galimybę palaikyti ryšius ir su tėvais gyvenančiais už, užsienyje. Hakos konvencija yra iš esmės sėkmės istorija, ji padėjo išspręsti tūkstančius vaikų grobimo atvejų. Norėčiau mes turime šiltai pasveikinti naujų prisijungiančių šalių įstojimą. E, dabar, kai išsisprendė teisiniai aspektai, konvencija iš, taip pat konvencija numato daugiau saugiklių vaikų grobimo atvejais. Tai yra labai svarbus dalykai, kai kalbame apie vaikus kurie grobiami iš tų minėtų šalių Andoros, Albanijos, Gabono, Maroko, Seišelių, Singapūro ir Rusijos. Noriu taip pat pasakyti, kad yra dvi šalių susitarimų su, tarp kai kurių šalių ir dėja būtent dėl to vėlavimo kai kurios valstybės narės pradėjo sudarinėti dvi šalius susitarimus su kai kuriomis naujomis e, konvencijos šalimis, kad galėtų pasinaudoti konvencijos nuostatomis, belaukiant, kol bus užbaigta ES procedūra. Šis dokumentas jau laukia Teisingumo teismo nuomonės. Pavyzdžiui, Suomija jau taiko šią konvenciją santykiuose su Rusija nuo 2013 gruodžio pasirašiusi dvišalį susitarimą. Kaip pranešė šiais klausimais, visiškai palaikau šių naujų prisigenčių šalių įstojimą ir siūlau parlamentui pritarti šiam pasiūlymui ir paraginti tarybą tą patį padaryti kiekvienos iš šių ats, šalių atskirų atvejų. Noriu sakyti pastabą, dėje e, iškilo kliūčių dėl prieimimo procedūros dėl, nuo 2013 ir norėčiau išklausyti teisės tarnybos nuomonės ir paklausti, ar yra teisinių priemonių, kaip e, tą vėlavimą, e, vėlavimo padarytą poveikį sušvelninti, ar yra atgalinė tvarka galiojančių priemonių, kalbant apie vaikų grobimo atvejais nuo 12 iki 14 metų. Tai būtų tikrai aktualu ir svarbu ir, ir to, toms šeimoms ir vaikams. Uh, Dėkoju. Ar būtų pastabų, kurias pateiktų kolegos? Uh, ar teisės tarnyba galbūt norėtų pakomentuoti? Gal galėtumėt atsakyti poniai Hautalai jos klausimą? Labai gaila, tačiau atsižvelgiant iš šių klausimų labai sudėtinga techninį lygį, kol kas teisės tarnyba atsakymo į šį klausimą neturi, bet turėtume prie šio klausimo padirbėti ir jį išnagrinėti. Pirmininkas dėkoju. Ačiū poniai Hautala. Ir ko gero dabar jau galėtume perėti prie paskutinio šios šio rytmečio klausimo, 37-ojo. E, kalbėsime apie subsidiarumo klausimą ir kalbėsime apie dvi e, nesenas nuomonės, kurias parengė Čekijos senatas ir Kroatijos parlamentas. Kol kas neturim savo posėdėje pono Delvo, rengus, rengus, ponios Delvo rengusios šį pranešimą. Ji nieko ne, ne, nedavė mums jokių instrukcijų dėl tų nuomonių. Jeigu e, kolegos komentarų neturi, tai reiškia, kad mes savo rytmečio programą užbaigėme. Visiems linkiu gero apetito ir susitinksime trečią valandą po pietų tolesniam darbui. Dėkui.